Dear colleagues. Mėly kolegos. Galima pradėti. Pirmasis klausimas pagal darbo tvarkę yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu neprieštraujate, darbo tvarkės projektas tvirtinamas be pakeitimų. Toliau galime patvirtinti birželio 15-16 dienos posėdžio protokolą. Lygiai taip pat. Jeigu prieštaravimų nebus pateikta iki posėdžio pabaigos, protokolas bus laikomas patvirtintu. Trečias klausimas. turiu pateikti ilgą pareiškimą. Europos parlamento pozicijos patvirtintos pirmojų svarstymų Liepos 5 dieną 2016 metais siekiant patvirtinti reglamentą dėl reikalavimų susijusių su dujų ir dalelių teršalų emisijų limitų ir tipų patvirtinimo vidaus degimo varikliams nekeliais judančioms mašinoms korrigendumas. Pasiekus sutarimą dėl reglamento, parlamentas patvirtino savo poziciją pirmojo svarstymų 2016 m. Liepos 5 d. Bendras teisinis lingvistinis reglamento rengimo užbangimas buvo pabaigtas prieš plenarinę sesiją, bet tolesni patikrinimai abiejose institucijose nustatė, kad konkreti nuostata 63 straipsnio antrojame dalyje dėl regulia, traktorių reglamento pakeitimo reikalauja korekcijos. E, Teisininkai, lingvistai pasiūlė pataisimą, kad būtų išvengta nesusipratimo dėl reikalavimo išdėstyto tame straipsnėje, dėl ko komisija turėtų pateikti teisės aktus dėl traktorių, numatant lankstumą visiems traktoriams, ant tiek sauriesiams traktoriams, kurių atžvilgių nuostata patvirtinta korrigendumą, yra dalis teksto pateikta, kuris pataisytas teisinė lingvistinė prasme visomis kalbomis. Pagal 221 darbo tvarkos taisyklę komitetas turi patikrinti korrigendumo projektą ir pateikti į parlamentui. E, jeigu e, jis yra pat, pat, patenkintas tuo, kad e, klaida ištaisyta. Prienumas visiems narėms išsintinėtas vakar, jeigu prieštaravimų iki šios dienos posėdžio pabaigos nebus pateikta, korigionumas bus laikomas patvirtintų ir bus pateiktas parlamentui, kad apie tai būtų paskelbta per rugsėjo mėnesio plenarinę sesiją. Noriu priminti taip pat Jums apie ES veiksmų plano skirtą prekybai gyvūnais seminaro. Šis seminaras įvyks šiandien nuo 12.30 iki 15 valandos ASP 3E2 salėje. Šiandien vertimas yra užtikrintas 20 kalbų ir kaip paprastai šis posėdis yra transliuojamas elektroninėmis priemonėmis. Ketvirtas klausimas. Koordinatorių rekomendacijos pateiktos elektroniniu būdu. Jeigu nėra prieštaravimų, jos bus laikomas patvirtintų. Na, o dabar galima perėti prie balsavimo. Pirmiausia, balsuojame dėl tarybos sprendimo, dėl Paryžiaus susitarimo priimto pagal Junktinių tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją sudarimo ES vardu. Vienas balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Piterį. EPP už. Tikiuosi, kad visi yra už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Keturiasdešimt septyni už, vienas prieš. Pana Zorinio. Mano aparatūra neveikia, aš norėjau balsuoti už. Dar vienas balsas už, kurį pateikė pana Zorinio. Toliau Kitas klausimas. Turime rezoliucijos projektą dėl Paryžiaus sustarimo tvirtinimo, dėl konferencijos vykstančios Marakeše. Taigi, pirmiausia, 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 22 už prieš susilaiko atmestas. 23 už prieš susilaiko atmestas. 24 už prieš susilaiko patvirtintas. 27 už prieš susilaiko atmestas. 25 už, prieš susilaiko patvirtintas, 26 už, prieš susilaiko atmestas, 20. 28 už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 29-42 blokų. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 33 už. Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau. 34 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 35 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 36 už prieš susilaiko atmestas. 38 už prieš susilaiko patvirtintas. 39 už prieš susilaiko atmestas. 42 už prieš susilaiko atmestas. 41 už prieš susilaiko atmestas. 40 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau. 43. Trys dalis. Kas už pirmąją, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 45 už, prieš susilaiko patvirtintas. 44 už, prieš susilaiko patvirtintas. 46 47 už, prieš susilaiko patvirtintas. 48 už, prieš susilaiko atmestas. 51 už, prieš susilaiko atmestas. 50 už, prieš susilaiko patrintas. Keturiasdešimt devintas už, prieš susilaiko atmestas. 52 už, prieš, susilaiko atmestas. 53 už, prieš, susilaiko atmestas. 54 už, prieš, susilaiko atmestas. 56 už, prieš, tikriname Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Penkiasdešimt devintas už prieš susilaiko patvirtintas 55 už. Atsiprašau, jis atkrenta. Toliau 57 Dans Brennan už, prieš, susilaiko patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Toliau 63 už, prieš, susilaiko atmestas. 6 už, prieš susilaiko atmestas. 70 už prieš susilaiko atmestas. 65 už prieš susilaiko atmestas. 68 už prieš susilaiko patvirtintas. 69 už. Atkrenta 71 už. Prieš. Tikriname. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Toliau 67 už prieš susilaiko patvirtintas. Šešiasdešimt ketvirtas B, Joe Lainen ir kiti, kas už, prieš, patvirtintas, septyniasdešimt trečias už, prieš, susilaiko atmestas. 74 už, prieš, susilaiko atmestas. 76 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 77 už, prieš, atmestas. 75 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Kolegos, turime grįžti atgal nes padarėme šuolį ir nebalsavome dėl 69. Šešiasdešimt devintas, atsiprašau. Kas už? Prieš? susilaiko patvirtintas. Labai ačiū. Dabar balsuojame dėl 78-ojo Guteland, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 79-as už, prieš, susilaiko patvirtintas. 80-as už, prieš, susilaiko atmestas. 81 už, prieš, susilaiko atmestas. 82 už, prieš, susilaiko atmestas. 85 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 84 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 83 už prieš susilaiko patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 88 už prieš, susilaiko, patvirtintas. 89 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 90 už, prieš, susilaiko, atmestas. 91 už, prieš, susilaiko, atmestas. 92 už, prieš, susilaiko, atmestas. 92 už, prieš susilaiko patvirtintas. 23 už, prieš susilaiko atmestas. 24 už, prieš susilaiko atmestas. 25 už, prieš susilaiko patvirtintas. 96 už, prieš susilaiko atmestas. 27 už, prieš susilaiko patvirtintas. 98 už, prieš susilaiko atmestas. 99 už, prieš susilaiko atmestas. Šimtasis, atsiprašau, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis už, prieš prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime. Ir vis balsavote, balsavimas baigiamas, atmesta. Toliau 101 už prieš susilaiko atmestas. 102 už prieš susilaiko atmestas. 103 už prieš susilaiko atmestas. 104 už prieš susilaiko patvirtintas. 105 už prieš susilaiko patvirtintas. 107 už prieš susilaiko patvirtintas, 106 už, prieš susilaiko patvirtintas, 108 už, prieš susilaiko patvirtintas, 109 už, prieš susilaiko patvirtintas, 110 už, prieš susilaiko atmestas, 111 tas pats, Toliau 113 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 112 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 114 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 116 už. Prieš susilaiko atmestas. 115 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 118 už, prieš, susilaiko atmestas, 119 už, prieš, susilaiko atmestas, 124 už, prieš, susilaiko atmestas, 128 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 127 už, prieš susilaiko atmestas, 126 už, prieš susilaiko patvirtintas, 123 už, prieš susilaiko patvirtintas, 125 už, prieš susilaiko patvirtintas, 130 už, prieš susilaiko atmestas. 131 už. Atsiprašau, 132 už. Prieš susilaiko atmestas. 131 už. Prieš susilaiko atmestas. 129 už. Prieš susilaiko patvirtintas 133 už, prieš susilaiko atmestas 134 už, prieš susilaiko atmestas 135 už, prieš susilaiko atmestas 136 už, prieš susilaiko patvirtintas 139 už prieš susilaiko patvirtintas 140 už, prieš susilaiko atmestas 137 už, prieš susilaiko atmestas 138 už, prieš susilaiko atmestas 141 už, prieš susilaiko atmestas 143 už, prieš susilaiko atmestas 142 už, prieš, susilaiko atmestas 144 už, prieš, susilaiko patvirtintas 145 už, prieš, susilaiko patvirtintas 147 už, prieš, susilaiko atmestas 148 kiek. 149 už, prieš, susilaikė atmestą 149 už prieš susilaikė atmesta. 150 už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuosime dėl kartu dėl 153 ir 157 B. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 100 56, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar Šimtas šešiasdešimt pirmasis. Ne. Sako pirmininkas. 158. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 159. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 160. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 162. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 163. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 165. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 166, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 167, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 170, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 171, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 173, už, prieš, susilaikė, atmesta. 172, už, prieš, susilaikė, priimta. 169 už, prieš, susilaikę, tikriname. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 86 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 175 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 174, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 176 kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 178 dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl 177. Dar reikia balsuoti ir dėl 168, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime dėl 177, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 179, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 180, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 181. 180 dar tikriname, prašau. Visi jau balsavote. Balsavimas veikiamas. Atmesta. 181. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 182. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 184. Ne. Ne, dėl jo nebalsuojame 183. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar Balsuosime dėl kelių pakeitimų kartu. Nu, 185, 187, 8, 9, 117, 190, 191, 93, 121, 194, 195, 96, 97, 198 ir 199. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta.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 susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dušimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 201, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 202, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikę tikriname. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 17. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trys. Kas už? kas prieš, susilaikę, tikriname. Ar visi balsavote, balsavimas veikiamas atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo. Ponas Torvalds, man atrodo, dėl 161-ojo nebalsavome, o turėjome balsuoti. Jis būtų atkritęs, jeigu 157-a būtų atmestas, bet taip nenutiko. Tai aš manau, kad reikia dar balsuoti prieš, dėl šio pakeitimo, prieš pernant prie galutinio balsavimo. Dėkui. Patikrinsime. Okay, we have to vote. Reikia balsuoti. Šimtas šešiasdešimt pirmas pakeitimas, kas už. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. O dabar galutinis balsavimas. Elektroniškai balsuojame, prašau. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. Priimta. Last voting list. Ah, bella cosa. Andiamo adesso a votare. Eh... Dabar perėsime prie kito klausimo balsavimo. Zorinio nuomonė dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Kas už? Pirmas kompromisas. Prieš susilaikę priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, tikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuonioliktas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Na jau visi balsavote, balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 22 pakeitimas antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 29 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 34 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 44 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 45, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 58, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 46, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 47 antroji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 48 antroji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau septintas kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 59 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 55 pakeitimas, antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, galutinis balsavimas elektroniškai prašau. Il voto è chiuso. Balsavimas baigtas. Priimta. now To... Dabar prašau kolegų, kurie norėtų išeiti iš salės, tą padaryti tyliai. Ir galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra. Kolegos, tie, kurie nori išeiti, prašau tą padaryti greitai. and uh, we start immediately giving the floor to our rapporteur, Mr. Fjell. Dabar suteiksiu žodį ponui Filner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradedu. Maždaug prieš metus Buvo kalbėta apie patvirtinimo sistemą ir to, kad trūksta dizelinių variklių patikrinimo, tačiau ne pirmas buvo tai skandalas, mes matėme, kad ir anksčiau buvo tokių atvejų, kai valstybės narės nesijėmė reikalingų priemonių, kad būtų užtikrinta atitiktis. Buvo rasta ir ES, ir JAV tokių apgaudinėtojų ir dėl to mes privalome atnaujinti savo rinkos priežiūros sistemą. Privalome tai vertinti labai rimtai. Aš su teigiamu požiūriu sutinku komisijos pasiūlymą. Pritarėme praktiškai viskam, bet manau, kad būtų galima dar kai ką patobulinti. Būtų gerai, kad šis komitetas panagrinėtų kai kurios aspektus. Bet prieš pereidamas prie detalių, norėčiau pasakyti kai ką apie prioritetus, kuriais vadovavausi rengdamas pranešimą. Paprastai, kai vyksta tokie skandalai, mes sakome, kad reikia griežtesnių e, reglamentų ir griežtesnių reikalavimų. Bet mes turėtume pagalvoti, kas iš tiesų čia yra reikšminga. Tai yra kontrolė ir rinkos priežiūra. Jeigu žmonės laužo tas taisyklės, kurios buvo sukurtos vakar, tai taisyklių griežtinimas visai neužtikrins tinkamos kontrolės. Turėdamas tai omenyje, aš bandžiau panaikinti progas apgaudinėti ir užtikrinti vienodą ES teisės aktų taikymą. Negana to, reikia panaikinti ir bereikalingą biurokratiją, bet užtikrinti tvirtą sistemą, kuri atbaidytų nuo bandymų piknaudžiauti sistemą. Aš parengiau šešis pagrindinius pasiūlymus pagrindinėse sritise. Tai yra labai techninė sritis, yra čia ir techninių detalių, bet norėčiau pakalbėti apie tos šešis pirmus pasiūlymus. Visų pirma, tai yra aiškus rinkos priežiūros reikalavimai. Komisija privalo sustiprinti savo vaidmenį ir jai turi būti suteikta galimybė imtis veiksmų prieš valstybę narę, jeigu valstybė narė nesilaiko numatytų reikalavimų. Čia komisija turėtų imtis aktyvaus vaidmens rinkos priežiūros srityje, jeigu valstybės narės nedaro to, ką turėtų daryti. Toliau reikia nustatyti periodinius auditus, reikia, kad kas penkerius metus būtų suteikiamas, būtų tikrinamas patvirtinimas, taigi tas leidimas, kuris išduodamas, turi būti tikrinamas kas penkerius metus. Reikia, kad pramonė laikytųsi tų leidimų ir taip pat būtina užtikrinti vienodą taikymą visose valstybėse narėse. Aš manau, kad e, tuos auditus e, turi atlikti kita institucija, o ne ta, kuri pirmoji suteikė leidimą. Be to, jeigu yra nustatoma, kad kažkas yra negerai, jeigu nebuvo laikomasi leidimo, kuris buvo suteiktas, tai tuomet po audito ta institucija, kuri atlieka auditą, turėtų imtis ir taisomųjų veiksmų. Komisija čia kalbėjo apie apribotus laike leidimus, tačiau man atrodo, kad tai nebūtų tinkamas pasirinkimas. Tas terminų nustatymas e, gali apriboti transporto priemonės gyvavimo ciklą. Man atrodo, kad geresnis būdas būtų numatyti tokius periodinius auditus. Čia institucijos turėtų prisijimti savo atsakomybę ir tinkamai veikti. Trečioji sritis Tai yra valstybių narių prievolės. Komisija privalo imtis veiksmų, jeigu yra nustatoma netitiktis. Reikia būti tikriems, kad imamasi veiksmų. Kaip matėme anksčiau, buvo tokių situacijų, kai nebuvo užtikrinama atitiktis, tačiau valstybės narės nesijėmė jokių veiksmų. Toliau aš keliu klausimą apie rinkos priežiūros finansavimą. Čia reikia atsižvelgti į besikeičiančias valstybių narių sąlygas. Kai kurios valstybės narės e, teikia labai mažai tų e, tipo leidimų ir tai yra susijęta su rinkos priežiūros finansavimu. Man atrodo, kad tai labai pavojinga. Tai reikštų, kad e, jei nėra pakankamai finansavimo rinkos priežiūrai, tai tada nėra tikrinami tie leidimai. Aš manau, kad valstybės narės privalo turėti galimybę užtikrinti skirtingas rinkos priežiūros finansavimo sistemas. Penkta. Komisija kalba apie tarpusavio peržiūrą. Man atrodo, kad tai yra gerai, Tai yra geras pasirinkimas. Tačiau svarbu yra užtikrinti, kad tai netaptų didžiulė administracinė našta. Kai kuriuose valstybėse narėse tos atsakingos institucijos nėra tokios jau didelės ir ten dirba nedaug žmonių. Todėl, jei tarpusavio peržiūra vyktų kas dviejus metus, tai, man atrodo, būtų sukurta didžiulė biurokratinė našta. Jei jau norime tarpusavio peržiūros, tai ji turėtų vykti kas penkerius metus. Kita vertus, jei norime užtikrinti tvirtą sistemą, tai man gal reikėtų suteikti komisijai galimybę organizuoti tarpusavio peržiūrą dažniau, jei komisija mato, kad kyla tam tikrų problemų su institucijomis kai kuriamis. Na ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, e, techninės tarnybos turi turėti galimybę konkuruoti. Čia, manau, reikia sukurti funkcionalią sistemą, kad jos iš tiesų galėtų konkuruoti, kad tie mokesčiai nebūtų nustatyti taip, kaip komisija tai numato, nes man atrodo, kad ta konkurencija pasitarnaus visoms valstybėms narėms. Tokie yra pagrindiniai šeši mano pasiūlymai. Taip pat kalbu ir apie tos paskutinės serijos transporto priemonės. Institucijos turi mokėti už tas transporto priemonės, negalima tiesiog pasiimti kažko be mokėjimų, kaip kad siūloma komisijos. Ir taip pat skiriu dėmesį kitoms techninėms detalėms, pavyzdžiui, nacionalinėms kreditacijos institucijams, jos privalo tikrinti techninės paslaugas, kaip kad yra ir šiandieną valstybėse narėse. Aš nemanau, kad komisija norėtų, jog ta praktika būtų nutraukta, nes nesu girdėjęs jokios kritikos dėl nacionalinių akreditacijos institucijų. Tad manau, kad svarbu yra išlaikyti galimybę tikrinti tas techninės paslaugas. Tai čia tokie trys techniniai aspektai, o pranešime jų yra dar daugiau. Dabar norėčiau išgirsti kolegų požiūrį. Laukiu bendradarbiavimo su visomis grupėmis ir tikiuosi, kad galėsime susidarti, kaip pagerinti rinkos priežiūrą. Kalbant apie šį pranešimą, tai man atrodo, kad darbas šioje srityje yra, jei netoks pat, tai bent jau panašiai svarbus, kaip ir specialiajame komitete. Man atrodo, kad Labai svarbu yra užtikrinti tą tvirtą sistemą tam, kad tokio skandalo daugiau nebeivyktų. Būtent to ir siekiame šiuo pranešimu. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar ponė Lali. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjai. Ačiū už jūsų išreikštą poziciją ir už pranešimą reikia aiškiai suprasti, kad ES sukrėtė tas skandalas, kuris tiesiogiai paveikė ir vartotojus, ir pačią pramonę bei institucijas ir jų požiūrį į teisės aktus. Šis klausimas labai jautrus. Aš džiaugiuosi, kad komisija parengė šį pasiūlymą ir padarė tai laiku. Džiaugiuosi, kad komisija pagreitino ir dabartinio automobilių bandymo sistemą. Buvo pateiktas pasiūlymas šių metų sausio mėnesį. Pradėkime nuo teigiamų aspektų. Mūsų supratimu toks pasiūlymas teisingai nustatė dabartinės sistemos trūkumus. Mes daug apie juos diskutuojame, parlamentas taip pat mato e, tuos neigiamus aspektus. Be to yra sudarytas tyrimo komitetas, kuris nagrinėja tas automobilių emisijas. Taip, pasiūlytas reglamentas pateikia būtinas nuostatas, kurios užtikrina ir nepriklausomumą, ir kontrolę bandymų. Ne be to yra užtikrinama ir atitikties kontrolė tų automobilių, kurie važinėja gatvėmis. Aišku, Nesenas skandalas automobilių sektoriuje labai sukrėtė visus ir būtina užtikrinti vartotojų pasitikėjimą pramonę bei užtikrinti būtiną saugumą ir saugumą aplinkai. Tai yra labai svarbu europiečių sveikatai. Būtent todėl mes siūlysime pakeitimus visų pirma dėl nacionalinių reguliuotojų peržiūros. Mūsų supratimu, tos tvirtinimo institucijos turi būti nuolat audituojamos ir tam būtina sukurti naują keitimosi informaciją formą. Labai svarbu, kad netitiktis būtų sankcionuojama. Mes norime, kad tokie auditai būtų atliekami laiku ir vyktų reguliariai. Čia mes siūlytume auditus, o ne tarpusio peržiūrą kas trejus metus. Jeigu atsiranda kažkokių pažeidimų, tai būtina laiku pagerinti situaciją ir neleisti jai išsiplėtoti. Čia svarbu veikti laiku. Mūsų manimo komisijos pasiūlymas nenumato pakankamai griežtų reikalavimų dėl nacionalinių tvirtinimo institucijų. E, čia komisija numato nuostatas, kurios negalėtų užtikrinti siekiamų tikslų. Dėl to reikia užtikrinti auditus ir tą keitimus informaciją formą. For Kitas labai svarbus aspektas yra griežtesnės klaidinančių prietaisų draudimas. Būtina, kad būtų atskleista visa informacija susijusi su tokiais patvirtinimais, turi būti pateikiami išsamus techniniai aprašymai ir visos papildomos misijų strategijos. Kitas svarbus aspektas - pasidalymas atsakomybė. Mūsų supratimu, tos tvirtinimo institucijos negali atlikti tų pačių veiksmų kaip ir techninės tarnybos. Ir čia reikia užtikrinti saugumą ir misijų matavimą. Svarbu yra sustiprinti ir vartotojų bei NVO vaidmenį. Mes norime užtikrinti tinkamą finansavimą rinkos stebėsenos veiksmams ir jeigu yra kokie nors pažeidimai, tai tada reikia numatyti atitinkamas sankcijas. Mes norime, kad iš tiesų e, būtų reformuojamas emisijų matavimas automobilių sektoriuje. Jis turi būti visiškai atsakingas. Čia ES turi viską griežtai prižiūrėti, turi užtikrinti rinkos priežiūrą, koordinavimą ir tą vienodą režimą ES. Mes norime, kad būtų padidintas efektyvumas ir kad būtų įmamasi veiksmų, kai yra nustatoma netitiktis. Visą tai turi padidinti kokybę. SND, visi šie aspektai yra labai svarbus. Mes siūlysime pakeitimą pakeitimus šiose sritise. Aišku, bus ir dar papildomų pakeitimų, bet būtent šie yra patys svarbiausi SND ir mes juos pristatome dabar per keitimąsi nuomonėmis. Laukime darbo su pranešėju, su šešėliniais pranešėjais. Tikrai turime užtikrinti, kad šis teisės aktas bus veiksmingas ir kad mes pamatysime, jog situacija iš tiesų gerėja. Thank you very much. Labai ačiū. Žaliųjų vardu, panas Eikaut. Ačiū pirmininkė. Aš buvau nustebęs, maniau, kad ir kitos frakcijos dar kalbės. Galiu greitai ir aš pakalbėti. Ačiū pranešėjai už pateiktą pasiūlymą. Iš tikrųjų, jis labai svarbus. Dirbame mes ir tyrimo komitete, tačiau žvelgiant į ateitį svarbu pakeisti teisės aktus. To labai gerai, kad pateiktas šis pasiūlymas ir turime už tai padėkoti komisijai, žinodami, kad Tai buvo, apie tai buvo galvojama jau metų metus ir atrodė, kad išvada bus, jog viskas yra puiku, bet po to įvyko Volkswagen skandalas ir pasirodė, kad viskas nėra taip puiku. Ir komisija taiso tikrai nemenkas problemas. Gal džiaugiamės to komisijos pasiūlymu, žinome, mes papildysime problematiką, taip, mm, kaip sakė kolegė, svarbiausia priežiūra turi būti už nepriklausomą. Tau pateiksime pasiūlymų tą linkme. Tiesą sakant, mums nelabai patinka pras, pranešėjo siūlomi pakeitimai, nes mums atrodo, kad tai silpnina komisijos pasiūlymą. Ir jeigu ko mums nereikia, tai būtent to silpninimo. Aš paminėsiu keletą problemų, kas buvo pasakyta išanginėme pristatymę, sakant, kad pavyzdžiui, Visada kalbama apie tai, kad mes tikėjomės, jos atsisakysime to po skandalo, tai yra administracinė našta. Tai visada yra pramonės atstovų argumentai. Ir galiausiai galbūt čia mes pradedame suvokti, kad nereikia lobistų klausytis, kai jie kalba būtent apie tai. Bet ponas Vilneris dar ten to nepasiekė, bet mes tai pasieksime. Problema yra ta, kad e, būtent, kad e, tipo tvirtinimo institucijos nėra labai didelės. Kai kuriuose šalise tai yra vienas pareigūnas, kuris tiesiog deda ant spaudus, užtikrinant, kad automobilių būtų leidžiama eksploatuoti rinkoje ar pardavinėti rinkoje. E, ir kad nereiškia, tai nereiškia, mes turime būti jiems labai švelnus, tai priešingai taip pat dėl konkurencijos tarp techninių tarnybų. Tai ir buvo viena problemų, nes gamintojai tiesiog e, pasirenka tuos, kurie duoda geriausius rezultatus. Tai yra taip vadinama konkurencija, bet e, ji neduoda veiksmingesnių rezultatų, o būtent silpną kontrolę. Todėl dėl to mes tikrai nepritartume tam, ką siūla pranešėjas dėl užmokesčio struktūros. Vienas iš pasiūlymų yra išardyti tą ryšį, griežtą ryšį tarp gamintojų ir techninių tarnybų. Tai yra svarbus pasiūlymas, o pranešėjas dabar bando e, jį ištrinti. Tai nėra geras pasiūlymas. Toliau dėl penkto pakeitimo, kur staiga pateikiama graži formuluotė, kad reikia atsižvelgti į intelektinę nusavybę Man atrodo, kad pasimokėme vieną dalyką, kad svarbiausia yra skaidrumas, tai yra žinoti, kas daroma. Mesgi neįlysime į programinį įrangą ir nežinome, kas ten daroma. Todėl reikia dabar sakyti, kad reikia užtikrinti, kad intelektinė nusavybė būtų apsaugota, tai mes problemos esmę neįsigiliname. Ir penktas pakeitimas dėl to mums yra problemiškas. Šeštas pakeitimas taip pat mes tiesiog nesuprantame pateisinimas, atrodo, skamba labai gražiai, tačiau jeigu pažiūrėsime, kuo tuo siekiama, netitiktis e, pakeičiama informuoti gamintoją ir atitinkamą rinkos priežiūros instituciją informuoti. O anksčiau buvo sakoma, kad neleisti pateikti į rinką, o dabar informuojame ir ką, e, sakysime, ojoj, jūsų automobilis netitinka reikalavimų, gal turite kažką padaryti. Tai yra tikrai nesuprantamas pranešėjo siekis. Sakoma, kad reikia greitų veiksmų, bet jie turi būti ir aiškus. Ir ne, reikia kalbėtis su gamintojais, bet neleisti automobilio tiekti į rinką. Taškas. Dar vienas svarbus dalykas, grįžtant prie penktojo pakeitimo, trečiųjų šalių patikrinimai. Yra, tai, tai yra labai svarbu. Ko mes pasimokėme iš šios krizės? tai, kad JAV EPA rimtai žiūrėjo trečių šalių informaciją. O dabar tai išbraukiame. Tik komisija ir institucijos. Mums atrodo labai svarbu, kad būtų ir nepriklausomos trečiosios šalis, kuris galėtų teikti informaciją ir mes turėtume jų klausytis ir reaguoti. Ir vėlgi paliekant viską tik tai oficialioms institucijoms, mes paliekama tą gerą seną biznį. Man atrodo, kad pasimokime iš krizės, kad biznis kaip visada neturėtų išlikti. Man atrodo, kad komisija geriau tai suprato negu pranešėjas. Ačiū. RDD vardu ponia Evi. Ačiū, pirmininkė. Mes taip pat turime komentarų apie šį labai svarbų teisės aktą. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad mūsų nuomonė svarbu atskirti galias. Dieselgate'as parodė, kad yra labai didelis interesų konfliktas tarp tvirtinimo institucijų e, valstybės narėse, standartų tvirtinimo institucijų ir gamintojų. Ta konfliktą reikia panaikinti, procesas turi būti labai skaidrus, reikia aiškiai žinoti, kas ką daro, ypač kai reikia sužinoti, kas yra didesnis tiekėjas, kas teikia tvirtinimo paslaugas ir kas teikia techninės paslaugas. Labai svarbu to pasiekti. Taip pat turime centralizuoti tos patikrinimus, atitikties patikrinimus. Reikia leisti valstybėms narėms teikti tipo, tipų tvirtinimą, bet tai turi būti tikrinama, tas tikrinimas turi būti stiprinamas Reikia užtikrinti, kad kontroliuojančios įstaigos galėtų gerai dirbti savo darbą. Ir ta mintis, kad jungtinis tyrimų centras už tai būtų atsakingas, tai iš tikrųjų svarbus žingsnis, jeigu būtų kažkoks kokybiškas centras, tai reikštų, kad čia požiūris būtų teisingas. Labai svarbu sekti, kas vyksta rinkoje. Na ir trečias aspektas yra sankcijos. Jos turi būti tikrai atgrasančios sankcijos taikomas visoje Europoje. Tuomet neturėtume tų netitikčių ir galiausiai skaidrumas čia yra būtinas taip pat. šio tipų tvirtinimo sistemoje, rinkos stebėsenoje, tai yra labai svarbu. Galbūt būtų galima parengti duomenų bazę visam tam ir ji būtų naudojama rinkos stebėjimui ir būtų matoma, kas, ką daro trečiosios šalis, Tai tiek apie stebėjimą rinkos. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėtume išsakyti, yra tai, kaip finansuoti rinkos e, stebėsiną, kaip kontrolės paslaugas finansuoti. Galbūt tai būtų galima daryti per įmokas, gamintojų įmokas. Galbūt jie galėtų mokėti tam tikrą įnašą pateikdamas, pradėdamas pardavinėti automobilį rinkoje ir tai būtų galima finansuoti rinkos stebėjimo priemonės. O Junktinis tyrimų centras galbūt čia galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį tose tvirtinimo procedūrose. Ačiū, pane Evi, noriu paklausti, ar yra dar norinčių kalbėti. Prašau, ponas Dans. Ačiū pirmininkė. Noriu papildyti trumpai, e, e, pakalbėdamas apie EMIS komiteto darbą ir noriu padėtėti pranešėjai, šešėliams pranešėjams. Iš mūsų perspektyvos žvelgiant, tai mes dar, dar kalbamės su liudytojais ir renkam informaciją, tačiau aiškiai taip patvirtimo procesas ir mūsų darbas e, dubliuojasi. Ir Svarbiausias rezultatas yra tas, kad ir jis atitinka mūsų darbą, yra tai, kad trūksta supratimo ir nuoseklumo dėl to, kas yra už ką atsakingas. Todėl e, visapusiškas taip patvirtinimo procesas sustiprė ES lygmens priežiūrių, prievalės gamintojams konkrečiai pareikšti, kokią taiko emisijų strategiją ir aiškiai apibriežti, kas yra išreguliavimo prietaisai būtų šio konsultacijų proceso e, dalis. Mes, aišku, seksime vieni kitų darbą, tačiau labai svarbu abu procesus vertinti kaip to paties darbo dalį. E, siekiant užtikrinti, kad tokie skandalai kaip Volkswagen nepasikartotų. Ačiū, kadangi daugiau niekas neprašo žodžių. Dabar galime suteikti galimybę pasakyti komisijai. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Dėkoju už pranešimo projektą ir visas išsakytas šiandien pastabas. Komisija mano, kad pranešimo tekstas iš principo suderinamas su mūsų pasiūlymu, taigi mes labai džiaugiamės, kad tie sprendimai, kuriuos pasiūlėme, yra primtini. Taip pat e, pritarėme tam, kad reiktų stiprinti tam tikrus sprendimus, jeigu tam yra tinkamų būdų, bet koks pasiūlymas, kuriuo būtų galima pagerinti tipo tvirtinimo procedūrą, jeigu jų taptų dar skaidresnė, tai mes aišku sveikiname tokius pasiūlymus ir mes sieksime irgi surasti tinkamą pusiausvyrą dėl prievolių pareigų ir pirmiausia to, kas užsima įgyvendinimu. Keletas pastabų, kurias norėtumėme išsakyti. Gal čia nėra dabar momentas detaliai aptarti pakeitimus, tačiau aš norėčiau gal kelis klausimus pakomentuoti, kurie mūsų manimų yra neraminantis dėl siekiamo šio tekstu tikslo. Pirmas, pirmiausia, tai yra sistemos finansavimas. Yra keli pakeitimai, kur kalbama apie tai, kaip e, veikia rinkos priežiūros sistema ir tipo tvirtinimo procesas, kaip yra finansuojamas. Ir aš manau, kad mes visi sutinkame dėl to, kad dabartinė rinkos priežiūros struktūra nėra veiksminga, jai trūksta finansų ir reikia ją iš esmės pakeisti. Taigi dėl to mes sutarėme ir turime taip pat suprasti, kad aišku tai siejama yra su tam tikrais kaštais ir kažkas turės už tai uh, sumokėti už tą rinkos priežiūrą, nes priešingų atveju reglamentas bus labai geras, tačiau nebus veiksminga sistema. Aš nenorėčiau nurodyti, koks sprendimas būtų geriausias, bet tik tai noriu pabrėžti, kad kyla rizika, kad bus nusimama valstybių narių gamintojų atsakomybė, nes panašu, kad tai, kas vyksta taryboje, netitinka tam, kas siūlo pranešėjas. Pranešėjas siūlo siekti valstybių narių didesnės atsakomybės, mes suprantame, nes rinkos priežiūra yra valstybių narių atsakomybėje. Tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, kad ta sistema kainuoja ir tuos kaštus kažkas turės padengti. Taigi nebandykit, nebandykime silpninti sistemos logikos, teikdami, kad yra finansavimo problema. Ir dar vienas konkretus pasiūlymas kur teigiama, kad e, nesvarbu, ką finansuotų valstybės narės, valstybės narės turėtų galėti susigražinti lėšas iš ES biudžeto baudų būdu. Ir, na, iš tiesų, tai yra neaišku, neaiški ir neužtvirtinta sistema, taigi vėlgi čia nėra aišku, kaip viskas klostysis, taigi ne, nesaistykime tų finansavimo taisyklių ir galiausiai pakeitimai susiję su kaštų padengimu yra susiję ir su tuo, kad keisis ir tipo tvirtinimo procedūros kaštai. Taigi vėlgi manome, kad čia reiktų daugiau padirbėti ties tais pakeitimais. Dar vienas pakeitimas, kuris mūsų manimo irgi yra problematiškas, susijęs su tipo patvirtinimo galiojimu. Ir gal nėra visiškai aišku, koks yra šio uh, reglamento tikslas. Mes nebandome reglamentuoti transporto priemonių gyvavimo ciklo. Mes tiesiog norime užtikrinti, kad tie automobiliai, kurie patenka į rinką, visiškai nauji automobiliai, kad tipo, jų tipo patvirtinimas, kuris galiojo prieš 20 metų, kad būtų pritaikytas prie dabartinių automobilių tipo patvirtinimo sistemos. Dabar kyla klausimas, kas ką daro. Pranešėjai siūlo tą atsakomybę nuo gamintojų perleisti tipo tvirtinimo institucijoms ir mes manome, kad instituciją galima audituoti be dokumentą, kažin. Ir neturėtų būti čia tik tai ant spaudų dėjimas. Kažkas sakė, kad tai neturėtų būti tik tai dokumentų su tai dokumentais susijęs darbas, bet realus darbas, taigi mums kyla abejonių dėl siūlomo sprendimo ir galbūt komisijos pasiūlymas galėtų būti geresnis, patobulintas, bet mes manome, kad pranešimo projekto, projekte pateiktas pasiūlymas nėra nukreiptas tinkama linkme. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo nesiniai paminėtas, tai yra trečiųjų šalių galimybė dalyvauti testuojant. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad e, trečiųjų šalių testavimas yra aktualus ne tik tipo tvirtinimo sistemoje, o pranešimo projektas e, siūlo išbraukti, atimti tokią galimybę trečiosiam šalims. Bet tai bus svarbu, kalbant ir apie kitus siūlomus teisės aktus, nes mes siūlysime ketvirtąjį paketą dėl RDE ir ten bus paslaugų atitikties elementai. Ir irgi čia tą turės atlikti trečiosios šalis. Taigi pagrindų direktyvoje yra numatyta tokia galimybė. Iš principo, jeigu tokia galimybė yra atmetama, tai kyla klausimas, ką reiks daryti su testavimais, būtent tes, testus, kai atliks trečiosios šalis, testus dėl emisijų. Taigi mes turime atsižvelgti į tai, ne tik tipo tvirtinimo sistemoje. Uh, Ir kaip sakiau, esame pasirengę aptarti tolesnės detalės. Ir dar kartą norėčiau padėkoti už pranešimo projektą. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis dėl pranešėjų, prašau. Ačiū. Džiaugiuosi, kad um, panašu, kad visi suprantame, koks yra ryšys tarp to, ką mes čia darome ir ką daro uh, emis komitetas. Ir aš manau, kad turime tai turėti omenyje ir pabandyti sustiprinti tą ryšį ir pasinaudoti tą galimybę. Aš manau, jeigu visi taip manysime, tai tikrai rezultatas bus neblogas. Ir panašu, kad mes visi norime sustiprinti rinkos priežiūrą šioje srityje. Aš galiu sutikti su daugeliu dalykų, kuriuos pasakė kolegos nors, ponė Eichhaut, gal dėl to, kad esate Olandas, tai kaip Don Kichotas čia kovojat su malūnais. Bandote kalbėti apie tai, kas už ar prieš administracinę naštą. Ir man, jeigu reiktų rinktis, tai aš pasakyčiau prieš administracinę naštą. Bet jeigu pažvelgtumėme į pakeitimų esmę, turinį, ir atidžiai juos perskaitytumėte ir aptartumėte su manimi, tai manau, kad visi galiausiai su, su, sutartume, kad nereikia siekti didesnės administracinės, administracinės naštos. Šia tiesiog reaguoju tai, ką sakė ponas Eichhaut. Taip pat tiesa, kad kai tam tikros tipo tvirtinimo institucijos labai nedidelės ir ten labai nedaug dirba žmonių, tas tiesa, mes pripažįstame tai. Tačiau pagrindinė to priežastis yra yra ta, kad jie labai mažai tvirtina tų tipų. Ir tada tiesiog nereikia tos didelės institucijos. Tada kyla kitas klausimas. Kaip geriausiai būtų galima užkisti kelią tokiam tipų tvirtinimų, tokia tipų tvirtinimų prekybai. Tai čia aš siūlyčiau uh, štai ką, netgi jeigu yra pasirenkama tvirtinti tipą vienoje vietoje, tada reikia žinoti, kad kažkas atliks auditą po kelių metų, kad bus kita tipo tvirtinimo agentūra, kuri atliks auditą. Ir tai reiškia, kad jeigu pasirinksi vieną instituciją, vieną agentūrą, tai jeigu jie netinkamai atliks darbą, galiausiai nekažikas bus tada, kai bus atliktas auditas. Čia būtų toks vienas pasiūlymas. Toliau mačiau dėl šeštojo straipsnio. Šešto pakeitimo buvo pastabų. Jūs kritiškai vertinote šį pakeitimą ir sakėte, kad platintojai neturėtų teikti į rinką produktų, jeigu jie mano, kad automobilio sistemos komponentas, tarkim, netitinka reikalavimų, kad jie tada to nedarytų. Esate visiškai teisus, kad jie turi informuoti gamintoją, rinkos priežiūros instituciją apie tai. Ir tam yra priežasčių. Aš nenoriu silpninti sistemos, lengva būtų taip sakyti, bet niekas čia rengdama šį pranešimą, tikrai nesakytų, nori sustiprinti rinkos priežiūrą. Bet, pavyzdžiui, esi automobilių dileris, ar tikrai nori, kad jisai peržiūrėtų automobilį visus komponentus ir pasakytų, man atrodo, šis automobilio diržas, tarkim, netitinka tam tikrų reikalavimų ir dėl to aš ne, neleisiu jam teikti to automobilio į rinką. Ar galime teisiškai įpareigoti tokį asmenį priimti sprendimą? Jam teisiškai netgi būtų labai sudėtinga tą padaryti, jeigu jisai sakytų, aš priimu sprendimą, pats interpretuoju ir prisimu už tai padarinius. Man atrodo, būtų kur kas geriau, jeigu jis būtų teisiškai pareigojamas informuoti, skelbti pavojaus signalą, nes automobilių dileris kažkoks, tai gal nėra pats tinkamiausias asmuo priimti sprendimą, nuspręsti, ar kažką reikia teikti į rinką ar ne. Pone Daly labai teisingai pasakė, kas turi būti už ką atsakingas šioje grandinėje. Ir automobilių dileris gal nėra pats svarbiausias asmo, kuris prisima visą atsakomybę ir nusprendžia, ką teikti į rinką, o ko ne. Jis turėtų priešingai skambinti pavojaus varpais. Tai būtų jau jam tenkanti prievolė. Čia vienas toks pavyzdžių. Po to mokesčių sistema. Ponas Eikhaut ir komisijos narė apie tai kalbėjo. Nesakyčiau, kad mano sprendimas yra tobulas, tačiau sutinku, kad yra problemų ir su komisijos pasiūlymu dėl tipo tvirtinimo finansavimo. Nes, kaip sakiau, jeigu tai, kaip komisija mokesčius už tipo tvirtinimą susiję su rinkos priežiūra, tai tada galiausiai kyla rizika, kad to šalys, kur nebus daug tvirtinimų, dėl to, na, tokių šalių tikrai bus, tai tada jos iš vis negaus pakankamai lėšų ir atlik, negalės atlikti rinkos priežiūros. Taigi reikia sukurti kažkokią tai sistemą ir man atrodė natūralu teikti, kad na, jeigu negauni pinigų iš tipo tvirtinimo, tai tada valstybės narės turi sumokėti. Aišku, valstybės narės nenori sumokėti, bet galiausiai tada atsitiks taip, kad pinigų nebus dėl to, kad labai brangu bus daryti tą vienoje, tarkim, valstybėje narėje, finansuoti deramą rinkos priežiūrą. Dėl to aš, aišku, mielai galiu aptarti būdus, kaip surasti patį, patį geriausią sprendimą, jeigu jums nepatinka tai, ką aš siūlau, tai negryžkime prie komisijos pasiūlymo, nes tada kils dar viena problema 39, man atrodo, pakeitime aš sakiau, kad, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę gauti lėšų iš biudžeto. Na gerai, aš galiu pasakyti, kad išsakiau savo nuomonę, bet abejoju, ar kas nors sutiks su tuo, kad būtų mažinamas ES biudžetas ten imamos iš jo lėšos. Tačiau per, peržiūrint mokesčių tą sistemą, turime žinoti, kad lėšų rinkos priežiūrai pakaks, nes tai yra pats svarbiausias dalykas. Metodika pati man, pavyzdžiui, nėra pagrindinis dalykas. Na ir dar vienas dalykas, kas yra mano manimu svarbu ir kur komisija kritiškai vertino siūlymą, tai laik, laiku ribojami tipo patvirtinimai. Nors aš suprantu, kad komisijos uh, tikslas ne riboti automobilio ar traktoriaus gyvavimo ciklo, bet aš manau, kad tai gali būti vienas iš padarinių ir apie tai turime pasikalbėti, ar mums tai patinka, ar kolegos pritarė mano vertinimui, kad tai gali būti padarinys. Ir jeigu mes pasirinksime tokį komisijos pasiūlytą variantą, tai tada aš norėčiau, kad vietoj tipo tvirtinimo auditų. Čia tik tai dar sukursime vieną tipo tvirtinimo agentūrą, instituciją, kuri dar bus įtraukta į sistemą ir atliks tą darbą. Manau, kad nebuvo sveiki santykiai tarp gamintojų ir tipo tvirtinimo institucijų tam tikrose valstybėse narėse ir taip. Ir dėl to bandyti dabar užtikrinti, kad, pažiūrėjau, jeigu yra tipo tvirtinimas vienoje valstybėje, turi būti kažkaip pribojama tai laike. Ir tada po keliarių metų vėl reiktų teikti paraiškas ir prašyti vėl to patvirtinimo. Bet bijau, kad čia dar bus įtraukiama viena tipo tvirtinimo agentūra. Ir to aš nenorėčiau ir aš aišku norėčiau, kad mes apie tai pasikalbėtumėme. Pirmiausia, ar tai gali turėti padarinių. Jeigu mes taiga čia pradėsime kalbėti apie automobilių gyvavimo ciklus ir tai reglamentuoti ir kaip tada išvengti tų dar papildomų tipo tvirtinimo agentūrų. Na, dėl intelektinės teisės mes galėsime apie tai dar pasikalbėti. Ir dar norėčiau komisijai aiškiai pasakyti, kad mano ketinimas nėra nuspręsti, kad trečių šalių testavimai nebūtų naudojami. Ne, Aš noriu, kad trečioji šalis galėtų atlikti darbą, tačiau jis turi būti kažkieno užsakytas. Aš negaliu, pavyzdžiui, kreiptis į kažką ir sakyti, surinkime visą informaciją apie kažkokį tai testą ir panašiai. Nenoriu, kad tai būtų. Netoks mano ketinimas, būtent aš siekiu kad rinkos priežiūros institucijos galėtų pasikliauti trečių šalių testais ir panašiai. Tai yra labai svarbu. Tačiau mes apie tai kalbame nuolatos ir surasti pusiausvyrą, matyt, galbūt ir pavyks mums e, dėrybose. Jeigu mes tikrai bandysime siekti to paties, stiprinti rinkos priežiūrą ir sukurti tokią tinkamą mokesčių sistemą, kad rinkos priežiūra būtų deramai iš tų lėšų finansuojama. Dėkoju. Dėkoju. Pakeitimų galutinis terminas yra rugsėjo 14 diena vidurdienis, balsavimas Senvi lapkričio 7-8 ir balsavimas IMKO lapkričio 27-28. Tai tiek dėl šio darbo tvarkės klausimo. Kitas klausimas bus nagrinėjamas 11 val. tai yra apsikeitimas nuomonėmis su tarybai pirmininkančios Slovakijos aplinkos ministru, taigi dabar darome pertrauką iki 11 valandos. Kolegos, galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su ponu Lašlo Solimos. Jis yra tarybai pirmininkaujančios Slovakijos aplinkos ministras. Kaip kad įprasta, Pirmiausia, išklausysime pirmininkančios Slovakijos pranešimą apie šio pusmečio prioritetus. O po to vyks įprastos diskusijos tarp politinių frakcijų atstovų ir komiteto narių. Kalbėsime apie tai, ką pristatys pirmininkaujantį Slovakiją. Prašau, Žodis jums. Dėkoju labai ačiū ir suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, ponai ir ponios, man yra didžiulė garbė šiandieną čia būti. Noriu padėkoti Jums už suteiktą progą pristatyti pirmininkaujančios Slovakijos prioritetus, apsikeisti nuomonėmis ir idėjomis apie dabartinę aplinkos saugos situaciją ir klimato kaitą. Nuo Lisabonos sutarties institucijos kartu priima sprendimus dėl pagrindinių teisės aktų, taigi yra būtinas bendradarbiavimas. Aš laukiu darbo su Europos parlamentu. Man yra didžiulė garbė bendradarbiauti su jumis kadangi jūs esate vienas iš svarbiausių ir įtakingiausių parlamento komitetų. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šis pirmas Slovakijos pirmininkavimas atėjo, kai ES susiduria su įvairiais iššūkiais, tokiais kaip kova su terorizmu ir saugumas, migracijos ir pabėgėlių krizė, taip pat besitėsiančios diskusijos apie ES ateitį kelia daug klausimų. Nepaisant visų šių iššūkių, pirmininkaujantį Slovakiją nori vadovauti savo darbo tvarkį ir užtikrinti tvarius sprendimus. Dabar, ne bet kada anksčiau, mums reikia noro daryti kompromisus ir bendradarbiauti. Būtent todėl mes pirmininkaudami norėtume būti tarpininkais tam, kad užtikrintume rezultatus, kurie būtų naudingi mūsų piliečiams. Konkretus rezultatai ir jų užtikrinimas bei gyvendinimas priartins Europą prie piliečių. Pirmininkaujantį Slovakiją nori susigražinti Europos piliečių pasitikėjimą Europos projektu. Juk tai yra vienas iš ypatingiausių Europos kūrinių. Mes manome, kad ES nėra tobula bet yra prasminga ir jokios alternatyvos mes nematome. Tam pritarė ir piliečiai, išreiškia nuomonę per apklausas. Na, daugybė piliečių teigiamai vertina ES narystę ir tebetikė ES projektų. Slovakijos Respublika visuomet buvo viena didžiausių ES rėmėjų. Mums ES per 12 narystės metų atnešė daugybę naudos. Dabar turime tvirtesnius ekonominius, socialinius ir geopolitinius ryšius. Be to, mes pasinaudojame ir nuosekliais es teisės aktais. Dabar mums yra didžiulė garbė ir be abejo tai yra svarbi atsakomybė pirmininkauti ir bendradarbiauti su, mis, su visomis valstybėmis e, narėmis e, bei vadovauti ES e, projektui. Mes matome, kad dabar kyla daugybė iššūkių ir būtina, kad institucijos imtųsi atitinkamų veiksmų. Todėl aš kviečiu Jūs prisijungti prie mūsų pastangų tam, kad mes atnaujintume Europos Sąjungą. Mūsų tikslas yra užtikrinti pažangą e, prioritetinėse srityse. Europos ekonomika turi tapti stipresnė. Turime modernizuoti bendrą rinką energetikos ir skaitmeninės rinkos rytise. Turime siekti tvarios migracijos ir prieglapščio politikos bei e, stiprinti Europos pasaulinį vaidmenį. Šie keturi prioritetai yra svarbiausi Slovakijai. Jie yra tarpusavėje susiję. Mes siekiame konkrečių tikslų tam, kad pademonstruotume Europos piliečiams, jog ES projektas gali pagerinti jų kokybę. Mes sieksime rezultatų, kurie padės valstybėms narėms glaudžiau veikti bendroje rinkoje. Mes norime skirti pagrindinį dėmesį piliečiams, o būtent jiems turime atnešti rezultatus, turime sumažinti susiskaldimą tam, kad ES priartėtų prie savo piliečių. Pirmininkaujantį Slovakiją noriu sugražinti Europos piliečių pasitikėjimą ES projektu. O dabar norėčiau pakalbėti apie aplinkosaugos prioritetus. E, toliau kalbėsiu slovakiškai. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Vakar Bratislavoje vyko pats svarbiausias aplinkosaugos renginys. Mes kalbėjome apie ekologinimą ir šiame renginyje dalyvavo valstybės narės bei Europos parlamentas. Aš manau, kad ekologizavimas yra didžiulė galimybė. Būtent tai gali leisti susidoroti su krize ir taupyti išteklius. Tikiu, kad tie, kurie dalyvavo šioje konferencijoje Bratislavoje prieš porą dienų, pritars, kad mes užtikrinome įvairias diskusijas, kalbėjome apie perėjimą prie ekologiškos ekonomikos, tai buvo puikia galimybė apsikeisti nuomonėmis ir pakalbėti apie gerosios praktikos pavyzdžius. Mes manome, kad tiek politikai, tiek verslas, tiek vietos valdžios institucijos, finansinės institucijos, tyrėjai ir e, kiti labai rūpinasi ekonomikos e, ekologizavimu. Mes kalbėjome ir apie finansinius išteklius ir apie iššūkius, kurie neleidžia pereiti e, prie ekologiškos ekonomikos. Mes išgirdome ir daug teigiamų pavyzdžių, kurie jau egzistuoja Europoje. Norėjome pademonstruoti ir puikius savo regionų pasiekimus. Šios diskusijos parodė, kad mes jau turime pagrindą, kuris e, gali leisti priartėti prie ekologiškos ekonomikos. Turime statistiką, informaciją, kalbame apie žiedinę ekonomiką. Visi tie duomenys egzistuoja, tačiau trūksta galimybės aptarti visų tų dalinių sistemų rezultatus. Būtent jie leistų įvertinti judėjimo link ekologijos procesą. Reikia aptarti ir tuos žingsnius, kurių būtina imtis ateityje. Viena iš per konferenciją padarytų išvadų buvo tai, kad Labai svarbu yra užtikrinti perimą prie ekologiškos ekonomikos. Ta procesą reikia stebėti, reikia nuolat užtikrinti keitimąsi informaciją. Būtina visuomet stebėti įmo link ekologiškos ekonomikos pažangą. Negana to, reikia čia atsižvelgti ir į Europą 2020 strategiją, ir į kitus dokumentus. Mano tikslas e, yra su EPPO kolegomis e, Paryžiuje mėnesio pabaigoje sukurti formą e, šiam klausimai ir kartu su aplinkosaugos ministrais spalio mėnesį viską aptarti Luksemburgė. Be to, tikiuosi, užtikrinti sėkmingą ir atvirą bendradarbiavimą, kai jau pateiksime savo iniciatyvą. Dabar norėčiau paminėti prioritetus aplinkosaugos srityje. Turime kovoti su klimato kaita, turime saugoti gamtą ir būtent šiuose srityse norime dirbti per ateinančius mėnesius. Pirmiausia, noriu pabrėžti puikų bendradarbiavimą su Niderlandais ir Malta. Mes visi sudarome pirmininkaujantį trejetą. Noriu nuoširdžiai padėkoti Niderlandams už jų atliktą darbą ir padarytą pažangą. Dėkoju jiems už besitęsinti bendradarbiavimą ir mūsų pirmininkavimo metu. Kaip jau sakiau, Slovakija pirmininkauja pirmąjį kartą. Todėl mums tai yra didžiulė garbė ir didžiulis įsipareigojimas. Tai ir didžiulis iššūkis. Ponios ir ponai, per pastarosius 40 metų ES sukūrė veiksmingą aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita politiką. Joks kitas regionas negali pasigirti tokią strategiją. Šios politikos įgyvendinimas prisideda prie geresnės sveikatos, gerovės ir ekosistemų Europoje. Ši politika paveikia ir kitas pasaulio šalis. Nepaisant padarytos pažangos, išlieka dar daug iššūkių, mūsų laukia dar daug darbo. Per pastaruosius metus vyko du esminiai susitikimai. Jie yra labai svarbus formuojant tolesnę politiką. Pirmasis renginys buvo atvarių tikslų patvirtinimas Antrasis svarbus sustikimas buvo Paryžiuje, kai buvo patvirtintas susitarimas aplinkosaugos. Buvo susitarta pereiti prie žemo CO2 kiekio ekonomikos. Taip pat buvo patvirtinta, kad e, ekologiška ekonomika ir konkurencingumas nepaneigia vienas kito. Ekologija gali sukurti daugiau darbo vietų ir atnešti daugiau investicijų. Apie tai kalbėjome ir konferencijoje Bratislavoje, kurią jau minėjau. Dabar norėčiau pristatyti konkrečius prioritetus, kuriais vadovausimės pirmininkaudami. Taigi, kova su klimato kaita, žiedinė ekonomika gamtos išteklių apsauga ir vandens valdymas. Kalbant apie kovą su klimato kaita, tai pirmiausia na, bus dirbama ES lygių tam, kad būtų sudarytas, būtų užtikrintas tas pirmasis susitarimas kurį patvirtino 195 šalis, tačiau tai yra tik tai pradžia. 2016 balandžio 22-28 valstybės narės New York'e pasirašė šį susitarimą aukštų lygių. Dabar mes jau turime vykdyti ratifikacijos proceso, po to perėsime prie įgyvendinimo. Paryžiaus susitarimo ratifikavimas yra labai svarbus prioritetas ne vien tik tai ES, bet ir pasauliniu lygiu. Tai, kad praėjusią savaitę Kinija ir JAV ratifikavo šį susitarimą, rodo, kad galbūt dar iki 2016 bus galima užbaigti procesą. Būtent todėl mes kalbėjome apie ratifikavimą ir neformalioje taryboje Bratislavoje Liepos mėnesį. Mes sutarėme, kad ratifikavimas turi būti užbaigtas kaip įmanoma greičiau. Žinoma, tiek ES, tiek atskiros valstybės narės turi ratifikuoti susitarimą. Slovakijos Respublika padarys viską, ką gali, kad ratifikavimo procesas būtų kiek įmanoma greitesnis. Tiek aš, tiek mano kolegos pasistengs, kad būtų daroma pažanga taryboje. Norėtume palengvinti ratifikavimo procesą, tiek kai kalbame apie ES, tiek apie valstybės narės. Tai leis pereiti prie Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo. Taip, ES prisidės prie šio susitarimo. Kaip jau sakiau, norime pagreitinti ratifikavimo procesą ir tikimės, kad bus ratifikuota iki šių metų pabaigos. Mes Norime, kad ES būtų vertinama kaip patikima partnerė kovojant su klimato kaita. Mano manimu, Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas yra proga perėti prie švaresnės energijos, prie modernios, tvarios mažo CO2 kiekio ekonomikos. Mes vykdysime ES įsipareigojimus Čia laikysimės 2014 m. spalio mėnesio tarybos išvadų. Jose yra kalbama, kad šiltnamio efektą mažinančių e, dujų emisijas reikia sumažinti 40 procentų iki 2030 lyginant su 10 dešimtmečiu. Visos šios pastangos turi padėti reformuoti ES sistemą. Mes numatome ir ETS prekybos taršos leidimai sistemą. Ji turi paskatinti inovacijas ir apsaugoti Europos pramonę nuo CO2 nutiekėjimo. Labai svarbu, kad ETS atitiktų savo tikslą, bet nepažeistų aplinkosauginį vientisumą. Toks yra mano tikslas per Slovakijos pirmininkavimą. Tikiuosi baigti darbą šioje srityje ir jei įmanoma sustarti dėl bendrojo požiūrio aplinkosaugos ministrų taryboje gruodžio mėnesį Briuselėje. Be to, mes spręsime ir pasiūlymus dėl ne ETS sektorių, tokių kaip transportas, žemės ūkis, pastatai ir atliekos. Skirsime daug dėmesio pasiūlymui, kuris apima žemės paskirties keitimą ir miškininkystės įtraukimą į ES įsipareigojimus. Pasiūlymas numato valstybių narių įsipareigojimus šiuose sektoriuose. Norėčiau, kad tai būtų aptarta spalio mėnesio aplinkosaugos taryboje. Tikiuosi, kad bus pradėtos diskusijos apie veiksmų planą. Ministrai galės aptarti pasidalymą įsipareigojimais, kadangi kova su klimato kaita yra tokia svarbi, tai mes organizavome ir neformalų aplinkosaugos ministrų susitikimą. Jis vyko Liepos 12 dieną Bratislavoje. Jūsų komiteto vicepirmininkas taip pat ten dalyvavo. To susitikimo metu mes aptarėme su, ko, su klimato kitas susijusius aspektus. Reikėtų nepamiršti ir e, būsimos e, konferencijos, kuri vyks e, Marokė. Visuomeniai labai įdomu, kaip viskas vystysis toliau, ypač turint omenyje, kad Paryžyje buvo pasiektas toks teigiamas rezultatas. Pirmininkaujantį Slovakiją nori, kad ES išlaikytų savo įsipareigojimus ir pasinaudotų susidariusių postumių. Tikimės, kad Paryžiaus susitarimas įsigalios ir kad jis bus pradėtas įgyvendinti. Pirmininkaujantį Slovakiją užtikrins būtiną pasirengimą. Mes turėsime susitarti dėl Paryžiaus susitarimo detalių. Dabar jau tarptautinės dėrybos perėjo prie naujo etapo, o ES pademonstravo, kad gali dirbti ir kurti ambicingą politiką. Mes dabar kalbame apie laikotarpį po 2020 metų. Labai svarbu kad mes skatintume valstybės narės laikytis tų priemonių, kurios buvo patvirtintos Paryžiaus susitarimo. Pirmininkaujanti valstybė taip pat laikysis IKAO Monrealio protokolo didesnių ambicijų tam, kad įgyvendintume efektyvę politiką aplinkosaugos srityje. Čia turime užtikrinti ir tvarų augimą. Žinoma, tikimės jūsų paramos. Mes norime nuolat su jumis palaikyti kontaktą ir bendradarbiauti. Turime siekti visuotinio susitarimo dėl fluoruotų angliavandenilių. Tikimės, kad galėsime pasiekti susitarimą. Čia jau perinu prie antrosios temos, tai yra žiedinė ekonomika. Tai labai svarbi mūsų bendro darbo dalis. Per savo pirmininkavimą mes norime padaryti pažangą atliekų paketo srityje. Aptarsime visus šios aspektus aplinkosaugos tarybos lygių. Aš manau, kad visi šie aspektai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Mano manimu, tai yra puikia proga pereiti prie ekologiškos ekonomikos. Esu tikras, kad ši ekonomikos transformacija pareikalaus ilgalaikių įsipareigojimų visuose sektoriuose ir visais vyriausybės lygiais. Tai padės ES susidoroti su krize ir tapti tikrą pasaulinę lyderę. Taip bus galima suderinti ir ekonominius, ir socialinius, ir aplinkosauginius aspektus. Mes norime sustiprinti bendradarbiavimą su ekonomikos, žemės ūkio, kaimo vietovių vystimo ir finansinio sektoriaus e, bei tyrimo atstovais. Šis bendradarbiavimas yra labai svarbus tam, kad mes galėtume pasiekti plataus politinio susitarimo, kuris turėtų užtikrinti tinkamą gamtinių išteklių naudojimą tam, kad išsaugotume savo planetą ateities kartoms. Nemažiau svarbi yra ir biologinė įvairovė. Mes esame numatę biologinės įvairovės strategiją iki 2020 metų. Manau, kad komisija jau greitai paskelbs vertinimo rezultatus ir nurodys, kokios veiksmingos buvo biologinė įvairovė saugančios priemonės. Bus įvertintos paukščius ir saugančius direktyvos ir biotopų direktyva. Taigi, direktyvos biotopų ir paukščių bus labai svarbios tam, kad ir toliau būtų saugoma biologinė įvairovė tiek Europoje, tiek pasauliniu lygiu. Remiantis tuo vertinimu, bus lengviau nuspręsti, kokia pažanga buvo padaryta ir ką reikia nuveikti ateityje. Aš norėčiau pakviesti Jūs į parodą Slovakijoje, kuri atsidaro rugsėjo 19 dieną. Atsiprašau, sako kalbėtojas ne Slovakijoje, o Briuselėje Berlemon pastate, komisijos pastate. Mes organizuojame šią parodą kartu su komisaru Šefkovičiu. Nu, galiausiai norėčiau perėti prie paskutinio aspekto, tai yra prie vandens išteklių valdymo ir kovos su klimato kaita. Mes e, norime kovoti su sausra, su e, potviniais, kurie paskutiniu metu vis dažnesni. Labai svarbu turėti veiksmingas vandens išteklių valdymo priemonės. Aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbus prioritetas jis yra susijęs e, su vandens išteklių valdymu nuo 2012 metų. Apie tai diskutavome ir neformalaus aplinkos saugos ministrų sustikimo metu Liepos 11 dieną Bratislavoje. Ten dalyvavo ir jūsų vicepirmininkas. Norėtume pasinaudoti šios konferencijos rezultatais tam, kad būtų parengtos tarybos išvados. Tai turėtų tapti e, būsimos vandens išteklių valdymo politikos pagrindu. Be tų pagrindinių prioritetų norime ir toliau nagrinėti tuos e, dokumentus, kurie jau pradėti. Tai yra cheminių e, medžiagų direktyva. Norėtume čia prisidėti ir prie Minamatos sustarimo dėl gyvsidabrio. Minamatos konvencija turi įsigalioti 2017 metais. Labai džiaugiuosi taryboje padarytą pažangą. Manau, kad tai yra puikus pagrindas pirmininkančiai valstybei dirbti toliau ir pradėti dėrybą su Europos parlamentu. Mes vėliamės, kad galima bus sustarti per pirmąjį klausimą šių metų pabaigoje. Reglamento patvirtinimas yra būtinas. Tai leis užtikrinti ES eminamatos ratifikavimą. Turėtume siekti greito susitarimo tarp teisėkuros institucijų. Turime jau dabar galvoti, kurias nuostatas palikti, o kurias išbraukti. Negana to, mes norime bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad pakalbėtume apie Euro 5-6 pasiūlymą. Ten galima siekti dar mažesnių emisijų iš transporto priemonių. Galiausiai tarptautinės dėrybos. Jau paminėjau, kad Marokė vyks diskusijos apie klimato kaitą. Po to vyks svarbus susitikimas, kurio metu bus kalbama apie ozono sluoksnį artančias medžiagas. Jis vyks spalio mėnesį Ruandoje. Taip pat reikės susitarti dėl Monrealio protokolo pakeitimo, dėl fluoruotų angliavandenilių. Akivaizdu, kad šis pusmetis apims daug svarbių tarptautinių renginių, todėl pirmininkaujantį Slovakiją pasistengs užtikrinti, kad visos valstybės narės dalyvautų tose tarptautiniuose renginiuose. Pirmininkaujantį valstybę žino, kad jūs dirbate su strateginiais e, CITES tikslais vyks 17 CITES susitikimas. Pirmininkaujantį valstybę taip pat sieks pažangos čia. Be to vyks COP13 susitikimas gruodžio mėnesį, bus kalbama apie biologinę įvairovę. Mes norime, kad biologinė įvairovė būtų įtraukta į skirtingus sektorius - į žuvininkystės, miškininkystės, žemės ūkio, turizmo ir taip toliau. Kalbant apie tarptautinius ryšius, spalio mėnesį ministrų lygių bus susitikimas su mūsų partneriais iš rytų partnerystės. Tikiu, kad labai svarbu yra bendradarbiauti su jais ir dalytis patirtimi apie aplinkosaugos teisės aktus. Kaip matote, Mūsų tikslai yra ambicingi, programa užimta, tikrai turėsime ką veikti per šį pusmetį. Galiausiai noriu pasakyti, kad laukiu nuoširdaus bendradarbiavimo su jumis tose sritise, kurios veikia aplinką. Tikiuosi, kad darysime pažangą ne vien tik tai kovos su klimato kaitos ir aplinkosaugos rytise, bet kad bendrai dirbsime Europos piliečių labai. Apklausos rodo, kad dvi trečiosios es piliečių mano, kad Briuselis turėtų imtis daugiau veiksmų ir aktyviau saugoti gamtą. Aš manau, kad dirbdami kartu mes sugebėsime parengti tokią politiką, kuri bus naudinga piliečiams ir užtikrins saugę aplinką ES. Labai ačiū už Jūsų dėmesį ir laukiu bendradarbiavimo. Your... Labai ačiū už detalų pasisakymą prieš pradedant klausimus sutikiant žodį politinių frakcijų atstovams. Noriu priminti, kad šį rytą mes balsavome dėl Paryžiaus susitarimo ratifikavimo. Europos parlamentas remia greitą e, ratifikavimą Europos Sąjungą, kas padėtų Europos Sąjungai e, pat nuo šalių prisidėti prie tikslų sėkimo. Tikimės, kad po Kinijos ir JAV ratifikavimo taryba paspartins šią procedūrą, kad ES galėtų vaidinti toliau vadovaujantį vaidmenį tarptautiniu mastu. Na, o dabar galime pradėti nuo EPP atstovo pono Lyze. Ačiū, Giovanni. ir Paryžiaus streimo ratifikavimas, tai ką tu paminėjai, aš norėčiau taip pat pabrėžti jo svarbą. Pone pirmkė, padarykite viską, ką tik galite, kad ES ratifikuotų kaip galima greičiau šį sustarimą. Būtų labai nesmagu, jeigu Kinija ir JAV ratifikuotų šį sustarimą, o mes, mums tai užtruktų mėnesių mėnesius. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, ministrė ir už jūsų e, stiprius įsipareigojimus. Aš noriu pabrėžti paskutinį jūs pasakytą dalyką. ES piliečiai tikisi, kad ES daugiau nuveiks aplinkos apsaugos srityje, aplinkosauginiai klausimai viršėje pavienių valstybių narių galimybės, pavyzdžiui, klimato klausimai. Jūs sakėte, kad norite toli siekiančios klimato kaitos politikos, o tuo pat metu reikėtų turėti galvoje ir ES pramonės konkurencingumą. EPP būtent e, labai smarkiai pasisako už laisvų e, leidimų išdavimą, emisijų prekybos sistemos išdavimam. Reikia padidinti tų leidimų skaičių pramonė, jeigu parlamentas patvirtins tokią poziciją Tikiuosi, kad ir taryba imsis veiksmų, ką aš raginčiau jūs daryti. Klimato kaitos politikoje problema yra ta, kad Paryžiaus susitarimas e, yra labai ambicingas, toli siekiantis, tačiau šalių prievolės, valstybių narių prievolės nėra pakankamos, kad pasiektume tų numatytų tikslų. EPP mano, kad turime dirbti kartu su Kinė, Kinija, JAV kad užpildytume esamas trabas. Nenorime, kad ES viena veiktų, tai reikia bendrų veiksmų. Ir jeigu jums taip pavyktų to pasiekti Marakeše, būtų puiku, reikia remti tokias programas, kokias turi Europos Sąjunga ir pritraukti kitas šalis. Oro transportas po kelių dienų vyksime susitikimą Monrealėje. Apie tai buvo kalbėta ir praėjusiais metais nusivylimas yra didelis, beveik visi kolegos iš visų politinių partijų nemano, kad tai, kas siūloma, padės klimatui. Mes nesame patenkinti, nebusime patenkinti bet kokiu susitarimu, jeigu nebus pastangų dedama iki 20 metų labai svarbu patvirtinti teisės aktus saugančius klimatą. Europos Sąjungos valstybės narės monerealėje turi pasisakyti aiškiai, jeigu viskas liks kaip yra, mes turėsime tęsti teisėkuros darbą, griežtinti teisės aktus ir e, taisyklės ir visas pramonės sritis traktuoti vienodai. Negalima griežtai elgtis su plieno pramonę, tačiau nieko nedaryti trans, oro transporto srityje. 27 metai yra terminas, kuris nėra tinkamas. Jeigu taip ir liks, turėsime persvarstyti savo poziciją Monrealyje. ES atstovai turi perduoti labai aiškiai tokią žinę. Negalime pritarti rezultatą rezultatui, kuomet tai reikštų, kad mes tiesiog kurios darbo nedirbsime Europos Sąjungos lygmeniu. Ačiū. Socialistų vardu panas Barnė. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. E, Tidžiai klausiausi jūsų pirmininkavimo programos, konkrečiai e, klimato ir aplinkai skirtų dalykų. Jūs rezumavote savo prioritetus, Ir aš norėčiau, pas, norėčiau padėkoti, e, norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, ES yra Paryžiaus sustarimo ratifikavimo procese, kai sakau ES, tai, tai, ir, tai turiu galvoje valstybės narės, kaip Slovakija, kurios yra ratifikavimo kelyje. Ir aš manau, kad Socialistų demokratų frakcija mano, kad reikia nuo gražių žodžių pereiti prie veiksmų per atėjančias kelias savaitės ar mėnesius. E, aišku, kad e, turint galvoje gražų diskursą ir visą tai reikia galiausiai pasirašyti ir atlikuoti sustarimą. Galiausiai e, Marakešas, e, Marakešos e, konferencija taip pat bus labai svarbi ratifikacijos procesui, kai žinom, 55 valstybės narės sudaro daugiau kaip 55 procentus šiltnamio dujų emisijų. Ir šiandien, kai Kinija ir JAF ratifikuoja sustarimą, ratifikavo sustarimą praėjusį savaitgalį. E, Vykstant G20 sustikimui, tai e, reiškia, kad reikia siekti, kad kuo daugiau šalių iš tų 55 ratifikuotų sustarimą, nes jos e, atsakingos už 55 procentus šiltnamio dujų išmetimą 20 šalių atsakingos 69 procentus šiltnamio dujų emisijų. Ir aš manau, aš tikiuosi, kad ES galės parodyti pavyzdį. Todėl norėčiau sužinoti jūsų poziciją apie tai, kad mes e, jums pirmininkaujant iki lapkričio mėnesio, iki 22 šalių konferencijos galėtume ratifikuoti oficialiai Europos Sąjungoje, nelaukiant, kol visos valstybės narės e, tai padarys. Tokia galimybė buvo paminėta diskusijoje tarp e, tarybos pirmininko Donaldo Tusko ir prancūzijos prezidento François Hollando Paryžėje rūpiučio 31 dieną. Kaip e, pono pirmininkas Lavija priminė, Čia kalbama apie politinius tikslus, kurie mums atrodo labai svarbus. Ir labai trumpai norėčiau paminėti tris kitas temas. Maisto produktų švaistimas. Jo trūksta žiedinės ekonomikos pakete, apie, apie ką jūs kalbėjote. Mūsų kolegos čia esantis yra teikę tokius pasiūlymus, tai yra mažinti maisto produktų išvaistime 50 procentų iki 30 metų. Aš manau, kad jūs galėtumėte patikslinti savo pasiūlymus dėl to, kad e, tai būtų taip pat prioritetas. Ir ES taip pat turėtų teikti griežtus pasiūlymus e, Marakeše dėl e, mineralinių iškasenų, mineralinių kūro mažinimo. Manau, kad tai yra svarbi politika, reikia tai teikti tokius pasiūlymus šioje srityje ir pagaliau aš manau, kad jūs verininkavimo proga jūs galėtumėte intensyviau dėti pastangas, mažinant šiltnamio dujų išmetimą iš transporto sektoriaus ir žemės ūkio sektoriaus siekiant 20 ir 30 metų tikslų. Taigi tokie svarbiausi tikslai, kokius e, kelia ir gina socialistų ir demokratų frakcija būtent jūsų pirmininkavimo metu. Labai ačiū. Ponas Dienas Meker. EKR frakcija. Ačiū pirmininkė. Noriu šiltai pasveikinti ministrą, atvykus į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau pakalbėti apie vieną iš prioritetų jūsų paminėtų įžanginėje kalboje. Tai minėjau per plenarinę sesiją, per diskusiją su jūsų ministru pirmininku. Jūs tai minėjote savo įžanginėje kalboje. Jūsų pirmininkavimas prasidėjo sudėtingų metų pastarosiamis savaitėmis po referendumo Junktinėje karalystėje e, matėme įvairiausios, įvairiausių tipų analizės, tačiau vienas dalykas, kuris nuolat kartojamas, yra, kad ES turi susigražinti piliečių pasitikėjimą. Na, aš manau, kad geri rezultatai šioje srityje taip pat gali padėti tam. Kaip pranešėjas rengęs pranešimą parlamente skirtą bioįvairoviai, apie ką jūs kalbėjote, tai aš norėčiau pateikti vieną pasiūlymą. Jūs turite dėti pastangas, kad gamtos direktyvos būtų išlaikytos ir būtų gyvendinamos. Jos yra reikalingos ir tai remia ne tik dauguma parlamente, tai yra tai remia ir penki, bent 15 valstybių narių, kas svarbiau, dar piliečiai, daug pusę milijono piliečių e, dalyvavo gamtos budrumo kampanijoje. Todėl reikia užtikrinti, kad gamtos apsaugos reglamentai nebūtų, būtų įgyvendinami, nenuvilkite piliečių ir turi, tai turi būti jūsų užduotis, būtent, kad tos direktyvos išliktų. Mums reikia jūsų pagalbos čia. Gavau komisijos valią, komisionaro valią atsakymą neseniai, iš kurio atrodo, kad komisija atidėinėja sprendimą dėl šios direktyvos. Labai dažnai komisijos atsakymas yra labai neaiškus. Komisija, paskaitysiu, komisija 16 metų rudenį E, žiūrės, koks, kokios yra tolesnių veiksmų galimybės ir kol komisija neįstikins, kad esamos taisyklės yra taikomos teisingai ES šalise. Manau, kad laukiame jau pakankamai ilgai, todėl aš tikiuosi jūsų paramos čia šios direktyvos atžvilgių. Norėčiau sužinoti, ką darysite praktiškai, kad paremtumėte tokius tikslus. Įžanginėje kalboje sakėte, kad norite kalbėti apie žalę ekonomiką. Manau, kad tai yra svarbu. Būtent čia galima stiprinti ir ekonomiką, ir aplinkos apsaugos aspektus. Labai svarbu saugoti mūsų e, klėstėjimą ir mūsų aplinką, taip pat ir kapitalą. Viskas labai daug priklausys nuo ekosistemos paslaugų. Turime per šią, galime per šią aplinkos apsaugos direktyvą visus šios procesus sustiprinti. Ačiū, panas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote pas mus ir pateikite įtikinančius e, pareiškimus. E, e, jūsų konferencija Bratislavoje Jūs minėjote ją, aš džiaugiausi galėdamas dalyvauti joje ir noriu padėkoti Jums už e, konferencijos organizavimą. Viena iš svarbiausių daugelio dalyvių išvadų buvo tai, kad pereimas prie žalios ekonomikos yra neišvegimas, jis įvyks vienai par kitaip. Antra, tai galėtų būti sprendimas nelabai gerai veikiačiai Europos ekonomikai. Aš sakyčiau, kad Tai yra tas magiškas, gėri, svartingas gėrimas, siekiant atgaivinti ES e, ekonomiką. Grįždamas, skrisdamas atgal į Amsterdamą vakar vakare, galvojau apie tą magišką, stebuklingą gėrimą. Iš kur ši savoka yra? Iš Asterikso komikso. Asterikso kaimas e, egzistavo Romo imperijos metais jis išliko panoramikso magiško gėrimo dėka. Tačiau jeigu mes ir turėtume tą magišką gėrimą ir norėtume dalintis juo su visų pasauliu ar visą Europą, ekonomikos reikalų, finansų reikalų ministrai, ministrai pirmininkai nepasitikė mūsų magiškojo gėrimu, jie mano, kad mes norime juos nunuodyti tuo gėrimu. Jeigu tai taip galvos, tai nieko nebus. Tai ką darysite, kad įtikintume savo, įtikintumėte savo kolegas, kuriuos ką tik minėjau, kad turėtume tokį magišką gėrimą, stebuklingą gėrimą, kad perėjimas prie žaliosios ekonomikos yra svarbiausias dalykas. Ne tik gelbstint, gelbstint planetą, bet gelbstint ir Europos ekonomiką. O tuome, šiuo metu tai nevyksta. Pažvelkime į pasipriešinimą e, žalingų medžiagų naudojimas E, nutraukimui. Lenkija dabar Paryžiaus sustarimą įma įkaitę ir reikalauja paramos akmens ang, ang, anglės investicijoms. Varsijos narės skaičiuoja kiekvieną medį, kiekvieną lapą, kad ne, nereikėtų taikyti joms daugiau įsipareigojimų. Baisus sutarimas, kurį, kuriam turėjo pritarti parlamentas dėl NEC direktyvos, kaip vyriausybės elgesi su dizeliniais automobiliais, tai sąrašas be galo ilgas. Gal galite paaiškinti mums, kaip toliau dirbsite savo darbą po tos labai stiprios konferencijos Bratislavoje. Much, Ms... Dėkoju, ponas Eikhaut. Dėkoju. Dėkoju ministrui už tai, kad paaiškinote pusmečio planus Na ir visuomet tas laikotarpis netoks jau ir ilgas, o klausimų nemažai, taigi tas pusmetis tikrai bus įdomus. Labai jo laukiu. Ir e, klausantis jūsų, viskas skamba labai gerai, tačiau galutinis išbandymas bus rezultatai. Tai, ką padarėme, o ne tai, apie ką kalbėjome, nes paprastai gerai kalbame visi, bet tikimės, kad šį kartą ir rezultatų pasieksime. Ir pirmiausia, aišku, yra Paryžiaus ratifikavimas. Keli kolegos jau apie tai kalbėjo. Bet aš norėčiau konkrečiau apie tai pakalbėti. Kadangi šiandien mes parlamentas, aplinkosaugos komitetas, tai patvirtino, tai kitą savaitę plenarinėme posėdėje gali būti irgi apie tai kalbama, bet viskas dar priklausys nuo tarybos sprendimo. Ir vienbalsiškumo čia nereikia. Tai ar jūs norėtumėte reikalauti sprendimo taryboje remiantis kvalifikuotusios daugumos balsavimu, kad taryba galėtų priimti sprendimą, o mes galėtumėme, kad kitą savaitę tikrai tai būtų ratifikuota ir ES prisijungtų realiai, nes priešingo atveju rizikuojame, kad įsigalios spalio mėnesį susitarimas be ES. Ir man atrodo, kad to tikrai neturėtų, tai to neturėtų nutikti ir jūs turite galimybių tam užkirsti kelią. Tačiau jūs turite užtikrinti, kad jūs nesilaikytumėte tos taisyklės, vienbalsiškumo taisyklės, kad reikalingi visi 28 parašai, kad jūs nuspręstumėte tvirtinti sutarimą kvalifikuotosios daugumos pagrindų. Jūs galite tą padaryti, bet ar norite? Štai koks klausimas. Ir aš tikiuosi labai tikslaus atsakymo iš jūsų. Tai yra vienas dalykas įrodysiantis, ar jūs norite kažką padaryti, ar tik tai kalbėti apie tai. Nes e, taip yra kaip ir na, EPP frakcija. Aš nenoriu sėti to su EPP frakcija, bet jie, pavyzdžiui, sako, kad klimato kaita yra labai svarbu, ratifikavimas yra labai svarbus, svarbu. Ir tada jie staiga sako, mes norime daugiau kvotų pramoniai. Kitose jau diskusijose, tai aš net nesuprantu, kaip tų dviejų, tuos du simptomus galima e, apjungti. Ir mane tai tikrai stebina pyčia. Taigi, jeigu norite kažką padaryti, nuveikti klimato kaitos, mažinimo labui, tai jūs negalite skirti daugiau kvotų pramonė, kad jie dykai terštų, nes apivintašos leidimų sistemos viena problemų ir yra per didelis kvotų kiekis, bet niekas to nenori tvarkyti, jūs, na, bent jau norite ratifikuoti, tai čia jau neblogai. Toliau kitas dalykas. Paryžiaus sutarimo ratifikavimas yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra veiksmai klimato kaitos rytyje. Mes visi žinome, kad Europa dabar tai, ką daro, nepakanka. Mes kalbame apie tai, kad pusantro laipsnio reiktų riboti temperatūros šilimą. Tai tikrai Europa turi čia nuveikti daugiau. Kokie yra jūsų konkretūs planai, kokios numatote diskusijas taryboje, kad ES galėtų užsibriežti kur kas ambicingesnių tikslų iki 18 metų nei tai, ko siekia dabar. Toks būtų konkretus klausimas. Ir paskutinis dalykas, ir čia baigsiu pirmininkė, aš norėčiau uh, pritarti Peter Lyzer, kai jis kalba apie aviaciją. Ir tikrai man šiek tiek keista, kad jūs į KAO posėdžio neminėjote. Aišku, tai kito ministro kompetencija, bet vis tiek klimato kaitos veiksmai aviacijos ir tie irgi svarbu ir nepalikime to tik transporto ministrams, nes e, aš labiau pasitikėčiau jumis, aplinkosaugos ministru, o ne transporto ministru, taigi aš tikiuosi, kad jūs ten irgi įsitraukęs labai aktyviai ir nepaliksite visko kitam ministrui. Ačiū. Dėkoju, kolegos. Dabar siūlyčiau išklausyti kolegų klausimų ir po to į visus klausimus atsakysime kartu, nes sąrašas ilgas, o laiko neturime labai daug. Taigi, Elizabeth Köstinger dabar pasakys. Ačiū pirmininkė, ministrė. Dėkoju, kad, kad atvykote ir pristatėte mums prioritetus. Tikrai džiaugiamės galimybę su jumis padiskutuoti. Ir aš noriu labai konkretų klausimą jums užduoti dėl žiedinės ekonomikos. Mes labai daug dirbome, rengėme pakeitimus šioje srityje ir taip pat kalbėjome apie galimybę realiai pasiekti tvarios Europos. Komisijos pasiūlymuose yra numatyti kriterijai būtinio, būtiniams atliekoms ir man būtų įdomu išklausyti jūsų pozicijos šiuo klausimu. Kiek jūs ketinate taiksyti su skirtumais tarp viešojo ir privataus sektoriaus? Ar jums primtini tie skirtumai? Toliau, dėl maisto atliekų mes savo iniciatyvą pranešimą rengsime Europos parlamente ir aš manau, kad tai taps labai svarbia žiedinės ekonomikos dalimi, tai yra puikia galimybė. Taigi, kaip jūs vertinate Frankfurtą dėgiamą sistemą? Ten bendrovės prisima tam tikras prievolės įsipareigojimus. Ar jūs neketinate panašių dalykų daryti visoje Europoje? Kitaip tariant, ką Jūs manote apie tam tikrą paskirstimo tinklą ar kažką panašaus? Trečias klausimas apie žienės ekonomikos paketą. Čia yra keli tikslai ir panašu, kad mes skatiname savartynus. Tačiau man būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų daugiau apie tai, ar neketinate atsisakyti, uždrausti tų savartynų. Dėkoju. Ačiū ministrė už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau Jūs pasveikinti dėl atliekamo darbo. Savo kalboje Jūs minėjote daug įdomių dalykų, ypač kai kalbėjote apie klimatą. Taip pat jūs išvardėjote ir mūsų frakcijai rūpimus prioritetus. Aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kadangi laiko neturime labai daug. Jūs labai teisingai pristatydama savo kalbą pasakėte, kad Europa išgyveno sudėtingą laikotarpį, kalbėjote apie migrantų krizę, kalbėjote apie problemą susijusią su saugumu. Jūs taip pat minėjote vieną dalyką, kuris yra esminis, bent jau mano vertinimu ir taip pat daugelio kitų vertinimų. Tai yra prašiau žmonių akise vertiname Europos Sąjungą. Ir aš manau, kad jūs visiškai teisingai kalbėjote apie tai, kad reikia siekti praktinių rezultatų. Ir aš norėčiau šį beitą pasiūlyti. būtent žiedinės ekonomikos paketą pirmiausia norėčiau akcentuoti. Aš nežinau Asterikso komikso taip gerai ir nežinau, ar čia tasai stebuklingas eliksyras ar ne, nulėmė viską, bet iš įvairių studijų perskaičiusi susidariu įspūdį, kad tai yra horizontalus paketas susijęs ir su inovacijomis, ir su technologijomis, ir tai yra sritis, kuri gali paskatinti investicijas ir pagerinti uh, apskaitai kokybę. Taigi tai yra labai svarbu, kalbant apie tvarų vystimasi ir tvarumą apskritai. Taigi tai apriepia labai daug įvairių sričių. Ir jeigu dabar pažvelgtumėme į tą pasiūlymą, tai čia išriškėja keli dalykai. Mums reikia pasiekti konkrečių rezultatų šiuo pasiūlymu. Parlamentas tikrai daug įdėjo pastangų ir tai yra labai svarbu ir daug įdėjome darbo rengdami šios pasiūlymus. Tai yra klausimas, kur ir piliečiai, ir nevyriausybinės organizacijos tikisi rezultatų ir gan greitai. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Ką jūs planuojate padaryti, kad būtų imtasi praktinių veiksmų? ir ką ketina daryti taryba dėl trilogo posėdžių, kada jie turėtų prasidėti dėl šio paketo, nes man atrodo visą tai yra tarpusavėje susiję. Ačiū panas Tas. Bartas. Ačiū. Pirmininkė, klausiausi dar vertimo, tai nesureagavau iš karto. Taigi sveiki e, atvykę, ministrė. Norėčiau aš pakalbėti apie hormonų sistemos e, hormonų sistemą tikdančią medžiagą, medžiagas. Kaip žinia, daug buvo neraminančių ataskaitų iš įvairių organizacijų ir, ir tie, tos medžiagos gali sukelti problemų susijusių su e, vaisingumu, vėžį, kitas lygas. Ir jūs e, žinote, kad komisija turėjo parengti griežtus kriterijus, tą turėjo 13 metais padaryti, bet to nepadarė. Ir Švedijoje buvo atvejis, tam pritarė ir parlamentas bei taryba, buvo tiesiog reikalaujama, kad komisija galiausiai parengtų kriterijus ir tą padarė šiuo metu birželio mėnesį komisija, tačiau pasiūlymai yra problemiški. Pirmiausia, kriterijai yra tokie griežti, kad iš principo jokia medžiaga nebus pripažįstama kaip endokrininė sistema ardanti medžiaga. Ir kitas dalykas, akivaizdu, kad komisija viršėjo įgaliojimų šioje srityje. Dauguma teisės aktų dėl pesticidų, nu, primtų 2009 metais, bus perrašyti. Ir praeitą savaitę parlamentas nusprendė, kad taip ir yra, kad komisija tikrai viršijo savo įgaliojimus ir savo mandatą. Ir čia yra kelios problemos ir dėl turinio, ir dėl institucinės pusiausvyros. Taigi aš norėčiau uh, štai ko paklausti. Spalio mėnesį taryboje panašu, kad bus apie tai kalbama, taigi aš norėčiau sužinoti, ką jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, darysite, kaip dirbsite su parlamentu, kad būtų sureaguota į tai, kaip čia šiuo atveju pasielgė komisija. Ačiū, panas Salimovičius. Ačiū. Dėkoju ministrui, kad atvykote ir suteikite galimybę užduoti klausimus. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, Norėčiau paklausti apie Slovakijos ambicijas dėl žiedinės ekonomikos ir ypač atliekų direktyvos peržiūros. Ar jūs ketinate užbaigti tą darbą dėrybas ir kaip to sieksite laiku? Kitas klausimas dėl jūsų šalies energetikos politikos. Policy Solutions pateikė ataskaitą, kur energetinis priklausomumas Slovakijoje didesnis nei Europos vidurkis. Tai yra pavojinga, tačiau dujų naftos išteklių, ištekliai, pažiūrėjau, Slovakija jų beveik neturi, tai situacija dar blogesnė, nes Slovakija faktiškai priklauso nuo vieno vienintelio partnerio Rusijos. Dėl naftos Slovakija priklauso nuo Rusijos pagal ilgalaikę naftos tiekimo sutartį, kuri dabar neseniai buvo atnaujinta 15 metų. Taip pat Rusija labai aktyvi Slovakijoje branduolinės energetikos gamybos rytyje. Rusijos e, viena bendrovė pasirašė susitarimą 2009 metais su Slovakija. Taigi, esant tokiam kontekstui, norėčiau kelis klausimus Jums užduoti, ministrė. Kokių tolesnių žingsnių ketina imti Slovakija, kad sumažintų energetinį priklausomumą nuo Rusijos? Ir žinau, kad buvo imtasi tam tikrų žingsnių su Prancūzijos bendrove ir kitomis. Tačiau svarbiausia čia yra sumažinti energetinį priklausomumą nuo Rusijos ir kokie bus žengti tolesni žingsniai tam, kad tas priklausomumas sumažėtų. Dėkoju. Ačiū. Pana Zorinio. Ačiū. Dėkoju ministrui. perskaičiau Kančios valstybės programą su dideliu susidomėjimu. Jūs pristatėte energetikos ir klimato kaitos, aplinkosaugos prioritetus ir mane labai domina jūsų įsipareigojimas spręsti brandolinio saugumo klausimus. Tai yra labai rimta problema Europoje, kaip jūs puikiai žinote. Valstybės narės dabar perkelia Euratomo direktyvą, tačiau yra šimtai brandolinių jėgainių, kurios veikia neblogai, tačiau viršė yra eksploatavimo laiką. Ir aišku, tai yra susijęs su didelė rizika. Komisijos orientacinės brandulinis planas numato 250 milijardų eurų, kurie bus investuojami iki 25 metų šioje srityje, tačiau nėra visiškai kalbama apie tai, iš kur bus paimtos lėšos. Nes jų nėra ES biudžete, nei valstybių narių biudžetuose. Tai norėčiau paklausti, kokių praktinių padarinių turės branduolinis saugumas. Aš esu iš Portugalijos ir šimtas kilometrų nuo Ispanijos-Portugalijos sienos yra didžiulė branduolinė jėgainė. Bet tokių yra ir daugiau Europoje. Dėkoju. Ačiū, Monika Benova. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ministrė, į vieną sudėtingiausių komitetų, kaip matote, darbo tvarkė iš tiesų labai įtempta ir yra narių, kurie labai domisi aplinkosauga. Norėčiau jūsų paklausti apie štai ką. Ir taip, na, klausimų gavote nemažai, o aš norėčiau paklausti apie automobilių pramonę. Europos parlamentas taip pat siekia irgi, kad automobilių pramonė būtų ekologiškesnė, ypač atsižvelgiant į pastarąjį skandalą. Taigi šis klausimas yra labai svarbus Višigrado šalims, ypatingai Slovakijai. Ir taip pat reikalinga apsaugoti aplinką. Tam kompleksinis požiūris svarbus. Reikia susitelti ne tik ties emisijų mažinimu, bet bendriau tai vertinti, nes tai yra susiję ir su sunkiaisiais metalais, švinu. Ir dabar yra tam tikros išlygos numatytos, išlygos e, dėl švino naudojimo baterijose. Uh, akumuliatoriuose ir iki metų pabaigos turėtų būti peržiūrėjamas tas teisės aktas iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs, ponė ministrė, ketinate elgtis šioje srityje. Ar pritarsite tą tai išlygą iš vinui taikomai? Ačiū, ponas Lyts. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Turiu du trumpus klausimus. Pirmiausia, su, pirmasis susijęs to, apie ką kalbėjo panas Demasmakė, gamtos apsaugos direktyva. Ir čia parlamente mes visi nusivylę e, su tuo, kad praeitą pirmininkavusi valstybė nieko nepadarė šioje srityje. Taigi kyla akivaizdus klausimas. Ką jūs padarysite šiuo klausimu? Ar surenksite birželio mėnesio konferencija, tarybos konferencija, ar jie įvyks ir ar komisija netikrins šios direktyvos. Kitas klausimas. CITES, jūs savo įžangoje apie tai kalbėjote, yra ES veiksmų programa parengta. Uh, šioje srityje tam, kad susitarimas būtų įgyvendintas ir kad būtų kovojama su priekyba, nelegalia priekyba gyvūnais, kuriems grėsia išnykimas. Panašu, kad taryba par... nusprendė, kad reikia naujų teisės aktų, panašiai kaip JAV lazerių aktas. Taigi, ką ketina padaryti pirmininkantį valstybę šią srityje? Ačiū. That... Labai ačiū. Atrodo, kad daugiau klausimų nėra. Taigi, suteikiu Jums žodį. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Jums už visus klausimus. Tikrai nemažai jų uždavėte. Pasistengsiu atsakyti į juos. Tik nežinau, Ar sugebėsiu atsakyti kiekvienam atskiram nariui? Daugelis klausimų buvo susiję, tad pabandysiu juos apibendrinti. Nemažai iš jūsų klausė apie Paryžiaus susitarimo ratifikavimą. Turiu pasakyti, kad ES ratifikavimas bus pagrindinis žingsnis – tam, kad Paryžių susitarimas įsigaliotų ir būtų įgyvendintas. Taryba Birželio 10 dieną gavo ratifikavimo pasiūlymą ir mes jau pradėjome darbą. Suprantame, kad šis klausimas yra labai svarbus ir tarptautiniu lygiu. Būtent todėl aš ir mano komanda intensyviai dirba tam, kad būtų užbaigtas ratifikavimo procesas. Mes, kaip pirmininkaujanti valstybė, padarysime viską, ką galime, kad būtų ratifikuota ES lygiu, tačiau 28 valstybės narės turi vadovauti savo vidaus procesais ir čia mes įtakos neturime. Aš galiu kalbėti tik už savo šalį. Slovakijos Respublika sparčiai nevykdo šią procedūrą ir mes stengsime ratifikuoti kiek įmanoma greičiau. Darome viską, ką galime. Manome, kad iki Maroko dar bus ratifikuota. Labai svarbu bendradarbiauti ir su parlamentu ratifikavimo procese. Žinau, kad šiandieną buvo patvirtinta, kad parlamentas yra pasirengęs ratifikuoti. Turiu Jūs patikinti, kad pirmininkaujantį valstybę viską vertina labai rimtai. Jūsų šiandienos balsavimas paskatino mus paankstinti tarybos posėdį dviejomis dienomis vyks ir korepero susitikimas. Tam, kad mes galėtume susitarti ir užbaigti ratifikavimą taryboje. Aš ir pirmininkaujantį Slovakiją padarysime viską, ką galime, tam, kad būtų ratifikuotas susitarimas. Negalime vėluoti, ES vaidmuo yra labai svarbus. Negalime prarasti savo pozicijos šiame procese. Tai yra vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų. Norime, kad Paryžiaus susitarimas būtų kuo greičiau ratifikuotas. Galiu Jūs patikinti, kad taryba įdės visas įmanomas pastangas Žinoma, visi Europos parlamento pasiūlymai tarybai ir pirmininkančiai Slovakijai yra labai aktualūs. Vienas iš jų yra susijęs su kvotomis ir su rūšimis, su kuriams kyla grėsmė bei CO2 nutekėjimu. Mes presime šios klausimus. Kalbant apie Monrealio protokolą, dabar jau nežinau, kas uždavė klausimą. Ir dėl ICAO COP21 Paryžyje leido pasiekti susitarimą. Tai suteikia didesnį postumį dėrėtis su ICAO ir tarptautinė aviacija. Pirmininkaujantį Slovakiją ir toliau sieks bendros ES pozicijos. E, tikimės susitarti dėl to dar iki generalinės asamblėjos. Už šį klausimą Slovakijoje yra atsakinga transporto ministerija. Mes tikimės, kad pasieksime to bendro tikslo. Tai ne vien tik tai transporto klausimas, tai ir aplinkos saugos ministrams rūpinti tema. Taigi, aplinkos saugos ministrai turės užtikrinti aplinkos sauginį vientisumą transporto srityje. Kitas klausimas yra susijęs su žiedinė ekonomika Ir dar kitas buvo užduotas apie maisto atliekas. Maisto atlikos yra labai svarbi žiedinės ekonomikos dalis. Visos valstybės narės susitarė, kad mažins maisto atliekas ir iki 2030 sieksė sumažinti bent jau per pusę. Tai yra tvarus tikslai nusistatyti iki 2030. -ųjų kyla klausimas, kaip daryti pažangą. Žiedinės ekonomikos veiksmų planas yra rengiamas, komisija rengia metodologiją, po to vyks konsultacijos su valstybėmis narėmis. Pasižiūrėsime, kaip reikėtų elgtis toliau. Panas Gerbrandė klausė apie ekologišką ekonomiką. Jis norėjo sužinoti, kaip mes turėtume dirbti ir ką turėtume daryti. Aš manau, kad mes kaip pirmininkaujantį valstybę jau padarėme svarbų žingsnį. Suorganizavome konferenciją Bratislavoje, kuri buvo labai sėkminga. Manome, kad ir toliau reikėtų eiti tuo keliu. Konferencija parodė, kad nėra jokios kitos krypties. Šiandienos ekonomika yra netvari, todėl mes privalome pereiti prie ekologiškesnės ekonomikos. Privalome suprasti, kad planetos ištekliai yra riboti. Jeigu mes į tai neatsižvelgsime, tai prireiks dar 5, 6 ir 7 planetų tam, kad išgyventume. Apie tai buvo kalbama ir per konferenciją. Tai yra tvaraus augimo proga. Tuo keliu ir norime eiti. Norime, kad jau būtų pradėtas procesas, nes jis yra ilgas, niekas per naktį nepasikeis. Privalome užtikrinti ir institucijų bendradarbiavimą. Turime įtraukti tiek viešąjį, tiek privatojų sektorių. Pačios institucijos privalo bendradarbiauti tarpusavyje vietos valdžios institucijos turi bendradarbiauti su regionų valdžios institucijomis ir panašiai. Niekas nepasikeis staigiai, tačiau svarbiausia, jog mes jau dabar matome pažangą. Tokiuose platformose, kaip mano minėta konferencija, yra įmanoma rasti bendrą įkvėpimą pasikeisti gerosios praktikos pavyzdžiais ir informaciją. Savame suprantama, ekologiška ekonomika atneša labai daug ekonominės naudos. Nors e, žmonėms e, kai kada atrodo, kad ekologiška ekonomika nėra tokia efektyvi, bet e, mano manimo tai yra teisingas kelias į ateitį. Mes privalome įtikinti ir piliečius, ir pramonę, kad tai yra vienintelė ateities alternatyva. O buvo užduotas klausimas ir apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Tai labai aktuali tema. Iš tiesų, jos labai veikia mūsų ir mūsų vaikų sveikatą. Žmonių ir aplinkos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų mums yra labai svarbi. Tai svarbu tiek man asmeniškai, tiek pirmininkaujančiai Slovakijai. Septintoji pagrindų programa buvo patvirtinta 2013 metais. Ten yra kalbama apie apsaugą nuo endokrininę sistemą artančių medžiagų. Tai yra vienas iš prioritetų cheminių medžiagų reglamentavimo srityje. Birželio 15 dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl teisės akto, pagal kurį bus galima nustatyti endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Tie pasiūlymai dar nebuvo pateikti tarybai ir parlamentui, kol kas vyksta diskusijos pagal komitologijos procesą, vyksta konsultacijos su profesionalais. Žinoma, taryba pasinaudos savo teisę įvertinti pasiūlymą, kai tik komisija jį pateiks. Toliau, biologinė įvairovė. Buvo užduotas klausimas apie gamtos apsaugos direktyvas. Aš visiškai pritariu ponui Demesmaker. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardą. Labai svarbu sutelkti dėmesį į esamų teisės aktų įgyvendinimą. Tai patvirtino ir patikros, kurios buvo atliktos. Buvo įvertinta ir strategija, iki 2020 metų buvo atlikta vidurinio laikotarpio pežiūra. Deja, kol kas nelabai gerai sekasi šioje srityje, tad privalome sutelkti tai dėmesį. Jei gyvendintume teisės aktus taip, kaip jie numatyti, tai tikrai pasiektume nusistatytų tikslų. Na, bet to laukiame ir komisijos vertinimo, komisijos ataskaitos. Be to kėlėme klausimą, ar nevertėtų suorganizuoti konferencijos apie biotopus ir paukščius. Reikėtų suorganizuoti tokią konferenciją gavus komisijos vertinimą. Ji galėtų prisidėti prie rezultatų, kurie bus vėliau skelbiami. Toliau, citas ir susitikimas Johannesburgė. Neteisėta priekyba saugomomis rūšimis. Tai labai aktuali tema. Žinome, kad egzistuoja tokia neteisėta priekyba ir jie atneša labai daug nelegalių pinigų. Be to tai siejama su tarptautiniu terorizmu. Vadinasi, privalome imtis griežtų politinių priemonių. Čia norėčiau paminėti, ką e, pirmininkaujantį Slovakiją pirma, planuoja lapkričiai. Bratislavoje vyksta tarptautinė atsakingų institucijų konferencija. Tai yra tos institucijos, kurios nustato šios nusikaltimus. Mes vilėmės, kad ši konferencija leis imtis priemonių, kurios pagerins situaciją ir kurios užkirs kelią prekybai saugomomis rūšimis tiek tarptautiniu, tiek ES lygiu. Čia labai svarbus yra glaudesnis institucijų bendradarbiavimas. Šiuo metu mes rengiame bendrą ES poziciją, kuri bus pateikta e CITES šalims per ateinantį susitikimą. Teisės aktų gyvendinimas bus viena iš svarbiausių temų tame susitikime. Labai svarbu yra didinti CITES skaidrumą. Būtina susitarti dėl procedūrų, kurios parodys, kad ES veikia kaip šios konvencijos šalis. Tikiu, kad taryba greitai patvirtins poziciją, kuri yra skirta Johannesburgo susitikimui. Ponas Alkant, dėl Paryžiaus susitarimo ratifikavimo taryboje. Mes norėtume, kad būtų užtikrintas konsensusas. Na, gal dar per anksti dabar yra spėlioti, kaip galiausiai bus užbaigtas ratifikavimo procesas. Tačiau Mes norėtume visą tai aptarti politiniu lygiu, tam, kad galėtume pasiekti tą vieningą sutarimą. Būtent taip ir dirbsime. Aš asmeniškai tikiu, kad visos valstybės narės turi prisimti atsakomybę Tai leistų rasti tinkamus kompromisus ir susitarti bei rasti konsensusą. Pane Benova, ačiū už Jūsų klausimą. Automobilių pramonė yra labai svarbus sektorius. Jis svarbus ne vien tik tai V4 šalims, bet ir visoms Europos šalims. Juk ši pramonė yra susijusi ir su kitais sektoriais, tokiais kaip metalurgijos, mašinerijos ir panašiai. Būtina, kad šie sektoriai bendradarbiautų. Dabar automobilių pramonės rytyje yra siekiama sumažinti emisijas. yra vystomas elektrinės arba hybridinės mašinos. Jūs klausėte apie šviną baterijos ir tam taikoma išimti. Komisija vis dar svarsto šį klausimą. buvo pateiktos kelios ataskaitos. Pagal jas komisija ir pateiks pasiūlymą. Jeigu tos pasiūlymas bus pateiktas per Slovakijos pirmininkavimą, tai mes tikrai pritartume tokiam išimties draudimui, reikėtų panaikinti tą išvinui numatytą išimtį. Toliau atliekų paketas. Manau labai gerai, kad komisija atsižvelgia į skirtingas valstybių narių aplinkybės, bet siekia bendro ES tikslo. Mano supratimu, tai yra teisinga. Ta pati reikėtų taikyti ir savartynams. Pavyzdžiui, dabar Slovakijoje mes stengiamės patobulinti rušiavimą ir šiukšlių atskirimą. Manau, kad visos valstybės narės turės imtis priemonių nacionaliniu lygiu. Tai prisidės prie žiedinės ekonomikos. Pamažu taip ir perėsime prie ekologiškos ekonomikos. Čo sa týka uh, tých uh, toho legislatívneho balíčka, tak rada intenzívne pracuje už od... Toliau dėl kitų tiesiekros paketų, tai taryba e, rengia, e, pradėjo dirbti su jais jau 16 metais, pirminkant Niderlandams, mes tęsame tą darbą. Norėtume pasiekti e, tam tikros pažangos darybose kad po balsavimo Europos parlamente galėtume pradėti dėrybas su parlamentu, tačiau manau, kad tai bus jau užduotis kitai pirmininkaujančiai valstybei. Taigi, labai ačiū Jums, aš manau, kad atsakiau į visus Jūsų klausimus. Jei galbūt kažką ir praleidau, atsiprašau, ačiū Jums uždėmės ir dėkoju už kantrybę. Labai ačiū. Manau, kad kolegos įdėmiai klausėsi atsakymo apie Paryžiaus ratifikavim, sustarimo ratifikavimą. Kaip žinome, po balsavimo komitete lauksime tarybos pozicijos. Turiu priminti, kad kitą savaitę vyksta plenarinė sesija. Ir jeigu iki plenarinės sesijos pradžios gautume pozityvų pritarimą iš e, tarybos e, poziciją, iš tarybos pusės galėtume balsuoti dėl galinio ratifikavimo ir Marakešai būtume pasiruošę laiku. Skirtingų, at, kitokiu atveju, tada tai nuskeltų į spalio mėnesį plenarinę sesiją ir kyla pavojus, kad nespėsime. Nes reikia tai padaryti likus mėnesių iki Marakešo konferencijos. Labai ačiū, dabar galime baigti posėdį ir sustiksime kitą kartą.